Okay, good morning, dear colleagues, ladies and gentlemen. Let... Labas rytas, kolegos, ponios ir ponai, pradėsime posėdį. Antroji e, inte posėdžio dalis šią savaitę ir pradėsime nuo 7 ir 8 darbo tvarkės punkto. Tai yra bendros diskusijos dėl um, Ženevos akto ir taip pat uh, prisijungimas prie Ženevos akto ir Lisabono sustarimo. Turime du pranešėjus, vienas e, pačiam, pačiam pranešimui, kitas daugiau pakomentuos patį Ženevos aktą ir suteiksiu jam žodį. Tai dabar pradėsime nuo pono Hansen. Labas rytas, kolegos. Dėkoju, pirmininkė. Matau, kad tikrai nemažai e, žmonių domisi Ženevos aktu. E, tai tikrai yra labai labai svarbus e, dokumentas. Ženevos aktas yra Lisabono sustarimo atnaujinta versija, kuri buvo pasirašta 58 metais. Tai nacionalinis registras saugantis geografinės nuorodas. Anksčiau tokios tarptautinės organizacijos kaip ES negalėjo prisijungti, dabar jos gali ir tai yra tikrai puikia žinia, kadangi šis susitarimas e, dar labiau sustiprina mūsų geografinės nuorodas. Na, kalbant apie ratifikavimo instrumentus, jie yra nurodyti, taip pat yra nurodytas ir e, reglamentavimo dokumentas, kaip prisijungus ES turėtų vykdyti savo įsipareigojimus. Mano frakcija tikrai labai džiaugiasi tokiu dokumentu, kadangi mes visą laiką e, E, buvome už tai, kad reikia ginti, e, saugoti geografinės nuorodas, taip pat ir mūsų ūkininkų gerovę e, ir mūsų miestų, tai yra, atsiprašau, kaimų bendruomenių plėtrą. Taigi tai padeda užtikrinti Europos įvairovės apsaugą šitoje globalioje bendruomenėje. Nemažai valstybių narių yra prisijungusios prie uh, E, Lisabono susitarimo ir atnaujintas Ženevos aktas dar labiau sustiprins nacionalinių lygių geografinių nuorodų apsaugą. ES e, prisijungimas e, iš tarptautinės priekybos perspektyvos reikš tai, kad tas Ženevos aktas dar labiau sustiprins apsaugą, taip pat suteiks mums dar daugiau svertų pasaulio priekybos organizacijai ir manau, kad Ženevos aktas tikrai labai laiku uh, yra pasirašomas ir prie jo yra prisijungiama. Na, taip pat e, sąrašas tų geografinių nuorodų tikrai yra ilgas ir labai dažnai tas procesas yra labai brangus ir neefektyvus. Kaip priekybos partneriai mes dažnai prašoma kažkokių nuolaidų, kad mūsų geografinės nuorodos būtų pripažintos ir mm, dažnai e, mūsų, iš mūsų prašo irgi didelių nuolaidų. Bet jeigu prisijungsime prie Ženevos akto, mes e, galėsime apsaugoti ir apginti visas geografinės nuorodas tame daugia šalėme registre, kurie yra ir nurodyti priedė. Kaip pranešėjas dėl tos e, nuomonės, koks bus poveikis ES prisijungus prie šio sustarimo, Aš tikrai pritariu komisijai, kad tai yra subalansuotas dokumentas ir nereikia ES dar daugiau kažkokių politinių diskusijų dėl to vykdyti. Dar tiesiog noriu pasakyti, kad pats dokumentas turėtų atitikti. E, tą dokumentą dėl kelionę, tam, kad, dėl kelionių, kad galima būtų e, dėrėtis dėl jo pasaulio priekybos organizacijoje ir tada ES nereikės uh, E, ginti ir saugoti papildomai geografinių nuorodų, derantį su trečiosiomis šalimis. Ta galės daryti bendrai. Na ir galiausiai norėčiau priminti, kad mūsų geografinių nuorodų politika e, visai neseniai buvo labai e, kritikuojama JAF, kadangi buvo padarytas, padaryta JAF ir Meksikos rinkoje tam tikrai šimtis mūsų e, sūriams. Ir signalas buvo labai aiškus, kad dabar e, tą e, geografinės nuorodas reikia dar labiau saugoti ir ginti mažus gamintojus. Dabar lauksiu jūsų pasisakymų, kadangi ši tema tikrai yra labai svarbi. Dėkoju. Ir antrasis pranešimas yra Regin. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju taip pat ir pranešėjui. Kalbant apie ne maisto produktus, kurie yra e, ženklinami geografinės kilmės nuorodomis, e, manau, kad e, mes pateiksime savo pasiūlymus dėl šių gaminių, nes manome, kad ES privalo imtis e, veiksmų, nes e, egzistuoja tūkstančiai geografinės kilmės nuorodų, tokių tradicinių, kaip parmos kumpis e, arba graikijos alyvogių aliejus ir būtina tos gaminius apsaugoti nuo nesažiningos konkurencijos. Mano e, šalis iš šios geografinės kilmės e, nuorodų e, gauna dar dėsnės naudos nei kitos. 818 tokių geografinės kilmės nuorodų saugomų mes turime. Apyvarta jų siekia maždaug 8 milijardus eurų per metus. 2015 metais buvo pradėta diskutuoti apie <clears throat> geografinės kilmės nuorodas. Ir e, dabar ES gali prisijungti prie šio e, susitarimo ir tokiu būdu mes galėsime geriau apsaugoti savo geografinės kilmės nuorodas, ne tik ES Sąjungoje, bet ir kitose šalise iki šiol tik tai septynios ES valstybės narės prisijungusios yra prie Ženevos akto. Tai reiškia, kad dėrybos dėl geografinės kilmės nuorodų apsaugos e, šiuo metu vyksta atskirai, o ateityje e, bet kokiuose tarptautinėse dėrybose bus galima pasiremti Ženevos aktu ir nereikės atskirai dėrėtis dėl atskirų gaminių apsaugos statusų. Europos Sąjunga privalo nedelsdama prisijungti prie e, e, Lisabonos sustarimo dėl geografinės kilmės nuorodų ir tikiuosi, kad mūsų komitetas šiam pasiūlymui pritars ir tą padarys greitai. Dabar šešėliniai pranešėjai kalbės, ponė pirmininkė. Abu pranešėjai atkreipė dėmesį į tai, kad reikia išsakyti savo poziciją dėl prisijungimo prie Ženevos akto, Lisabono susitarimo dėl geografinės kilmės nuorodų ženklinimo Tokiu būdu mes žengtume labai svarbų žingsnį, apsaugodami kilmės nuorodas trečiose šalise ir e, skleistume šios priemonės filosofiją pasaulyje plačiau, siekdami didesnės pagarbos ES e, e, vietos gaminiams, tradiciniams gaminiams, tradiciniams gebėjimams, tokiu būdu gindami ir saugodami darbo vietas regionuose ir taip pat vartotojų interesus. Ši politika atitinka likščiolinius ES veiksmus pasirašant priekybos e, susitarimus, kuriuose, kuriais mes siekime aukštos kokybės e, gaminius parduoti trečiose šalise. Tai taip pat būtų rimtas žingsnis kovoje su sukčiavimu ir e, registruotų prekių ženklų padirbinėjimu su kuria susidurime nuolat pasaulio rinkose. Daugiau nei 11 milijardų eurų arba daugiau nei 15 procentų vis, viso ES žemės ūkio eksporto e, gėrimų srityje sudaro gaminiai e, ženklinami geografinės kilmės nuorodomis. Taigi noriu padėkoti pranešėjui Hansenui <clears throat> už jo pasiūlymus. Turiu uh, savo ruoštų kelis pasiūlymus. Manau, kad komisijos parengtas geografinės kilmės nuorodų sąrašas. turėtų apriepti ir tas septynes jau prie Ženevos akto prisijungusias valstybės, siekiant užtikrinti testinumą e, kilmės nuorodų apsaugos Pat manau, kad komisija turėtų nustatyti su valstybėmis narėmis konsultavimosi mechanizmą, kuris apriektų skirtingas rytis ir e, siektų geresnio dialogo su suinteresuotomis šalimis. Taip pat reikėtų geriau atsižvelgti, tinkamiau atsižvelgti į kilmės nuorodas reglamentuojančių jau dabar galiojančių įstatymų nuostatas susijusios ne su maisto produktais. Nes kai kuriuose trečiosiuose e, šalise, kurios yra prisijungusios prie Ženevos akto, tinkamos nuostatos taip pat jau galioja. Dar vienas pastebėjimas būtų susijęs su e, konsultacijų procesu su suinteresuotomis šalimis rezultatais ir išvadomis, būtina jas taip pat atsižvelgti. Aš tikiuosi, kad abi nuomonės bus patvirtintos kuo greičiau, mes stengsime prie to prisidėti. Ačiū. Ponas Haki, žodis, e, aš nekalbės frakcijos vardu dėl geografinių nuorodų. Ačiū. Taigi, daugiau norinčių pasisakyti šešėlinių pranešėjų neturime, kitų norinčių kalbėti taip pat nėra. Taigi steiksiu žodį komisijos atstovams. Klaus Blank, Žemės ūkio direktorato vardu kalbės. Uh, thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Dėkojame komitetui už palankę nuomonę dėl komisijos pasiūlymų. 20 metų ES laikosi sėkmingos politikos dėl geografinių nuorodų apsaugos vidaus rinkoje ir trečiosiuose valstybėse. Ir ši politika suteikia didelės naudos ES subjektams, tai yra naudinga augimui ir darbo vietų kūrimui. Investavome daug pastangų ir politinio kapitalo į Lisabono sustarimo peržiūrą ir tai apsivainikavo Ženevos aktu 2015 gegužę vykusioje konferencijoje ir dabar ES turi toliau gyveninti savo politiką ir laikytis Lisabono sustarimo Ženevos akto. Sparti past, pa, pažanga ES yra labai svarbi tam, kad būtų galima toliau užtikrinti sėkmingą vidaus rinkos veikimą ir vykdyti ES tarptautinę darbo atvarkę dėl geografinių nuorodų um, apsaugos. Tai yra vienintelis logiškas ir teisiškai teisingas požiūris ir ši politika nekontroversiška yra taip pat ir susi... įvertinus interesuotų šalių poziciją dėl geografinių nuorodų apsaugos ir šiose valstybėse jie gautų naudos ir tikrai svarbu, kad nebūtų didesnės administracinės naštos ar mm, kainos ir panašu, kad tikrai nekontroversiškas turinys ir ES valstybės valstybių narių požiūrių, nes tai yra išskirtinė kompetencija ES dėl Ženevos akto laikantis ES bendros priekybos politikos. Mm, Ženevos aktas yra labai reikšmingas instrumentas, galvojant apie ES tarptautinę politiką dėl geografinių nuorodų apsaugos visame pasaulyje, greta mm, dėrybų dėl dvišalių regionių susitarimų, kad būtų galima taip pat apginti ir geografinės nuorodas PPO. Ir galvojant apie Lisabonos e, susitarimą, svarbu būtų pasiekti platesnės apirepties. Svarbu būtų, kad vienas iš tikslų ES dėrybinių įgaliojimų dėl diplomatinės konferencijos buvo pasiekti, kad būtų daugiau narystės Lisabono susitarime, nes tai atitiktų ES politiką dėl geografinių nuorodų apsaugos visame pasaulyje, ypač galvojant apie mm, registro tvarkymą ir apsaugą vynui ir alkoholiniams gėrimams, kas būtų taikoma mm, dėl geografinių nuorodų ir tai leistų užtikrinti e, dvipusį kelią, kaip apsaugoti geografinės nuorodas tiek dišalį, tiek daugia šalį ir tokiu būdu būtų galima prisitaikyti prie konkrečių valstybių situacijos. E, daug VIPO narių e, rodo suinteresuotumą dėl daugia šalių susitarimų, dėl grafinio ordų apsaugos ir iš tikrųjų e, tai ro, dėl to ir buvo pasirašyta Ženevos aktas ir, ir tame tarpe ir, ir Rusija ir Kinė jį pasirašė. Tikrai daug naudos e, duotų ES narystė, e, už, būtų užtikrinta neribota apsauga vis, pagal Ženevos aktą ir tai būtų ypatingai svarbu, jeigu nauji nariai prisijungtų prie Ženevos akto, ypač tokios valstybės, kurios um, prekybinių požiūrį svarbios ES, pavyzdžiui, ASEAN valstybės - Indija, Kinija, Koreja, Brazilija, Turkija, taip pat tarptautinės organizacijos, pavyzdžiui, uh, Afrikos intelektinės nusavybės organizacijos. Uh, Ir daugia šalio registro sudarimas leistų padidinti Europos geografinių nuorodų reputaciją ir, aišku, labai svarbu būtų užtikrinti harmonizuotą apsaugos lygį mūsų geografinėms nuorodoms pagal Ženevos aktą, nes tokiu būdu būtų galima labiau sutaupyti išteklius. Taigi galima daryti išvadą, kad komisija tikrai sveikintų Europos parlamento spartų pritarimą e, pasiūlymams, e, kadangi dėrybas reikia užbaigti kaip galima greičiau dėl politinių teisinių priežasčių. Labai ačiū. Ačiū, ponai Blank. Dabar vėl žodis pranešėjai, pana Hansen. Yes, um, ačiū. Gal tik norėčiau pridurti vieną dalyką. Visiškai susitikti sutinku su ponia Megin, kad reikia siekti sparšos, spartaus prisijungimo. Antras dalykas, dėl to, ką ponas Dantė pasakė, ką rekomendavo, pritariu, kad geografinės nuorodos, kurios jau yra pripažintos septynių narių, kurie jau yra prisijungę prie konvencijos, kad irgi turėtų būti įtrauktos į sąrašą. Tai tiek iš mano pusės. Pane Begin. Elena, non ho molto da aggiungere, direi che abbiamo già una posizione abbastanza. Ačiū, neturiu daug ką pridurti, galiu pasakyti, kad um, pozicija yra pakankamai iški. Noriu tik pabrėžti, kad jeigu jau dabar turėtumėm tą sistemą, tai tikrai būt, turėtumėm galimybę išvengti Singapūro problemų. Terminas pakeitimams lakščio 21 diena vidudienis. Tokiu būdu aptarėme 7 ir 8 darbo atverkės klausimus, dabar periname prie 9 darbo atverkės klausimo, tai kalbėsime apie biudžetą dėl kaiminys atvirno darbiavimo e, politikos priemonės. E, kaip žinote, komisija stengiasi įtraukti visus e, išorinės politikos instrumentus į vieną. Na, Turime pranešėją, ponia Marytė Skatė. Skatė. Um, are... Ačiū pirmininkė, šiandien sutelkėme dėmesį į mūsų nuomonę dėl šios naujos priemonės, tai yra dėl um, kaiminystės vystimosi ir tarptautinio bendravimo instrumento NDICI. Noriu paaiškinti, kad nereikia to painioti su mūsų su nuomonė dėl daugiametės finansinės programos ar dėl sistemų pasirengimui narystė. Iš tikrųjų, čia yra skirti skirtingų aspektų e, visiškai vertinant biudžetą. Mm, taigi tai atskira priemonė, kaip, kaip jūs ir sakėte, dėl NDIC į komisiją siūlo a, a, sugrupuoti, apjungti visą eilę išorės finansavimo instrumentų į vieną a, e, instrumentą. Manau, kad bendrai vertinant visą užsienio politikos biudžetą, visą architektūrą, a, jo vienas iš likusių klausimų, pagrindinių klausimų yra, kaip ta naujoji architektūra bus valdoma koks bus parlamento vaidmuo, galvojant apie programavimą ir ypač uh, Mm, priežiūrą kontrolę. Man atrodo, mm, praktiškai neįmanoma įvertinti naujosios architektūros vertingumą, nežinant dar, kaip, ta, kaip visa ta struktūra bus valdoma. Taigi, mm, aš žiūriu į kolegas iš kitų komitetų, prašysiu jų indėlio. Aš manau, kad visi pritarėte mano susirūpinimui, nes iš tikrųjų ir mano nuomonės projekte, intai, aš irgi ypač kalbu apie valdymą. Dabar gal, stengiuosi įtraukti sinergiją tarp e, užsienio politikos ir priekybos, kadangi tai aktualu inta komitetui ir aš akcentavau, kad NDICI turėtų prisidėti prie tokių priekybos iniciatyvų kaip pagalba priekybai, GSP reglamentas, e, tvarumo e, paketas, Kimberly paketas, tai ir ypač, aišku, mineralų iš konfliktinių zonų dokumentas ir aš galvoju, kad NDICI turi užtikrinti daugia šališkumo apsaugą, kam dabar iš iškyla didesnis pavojus, gal reikia galvoti apie tarptautinius santykius, taisyklės, principus pagal PPO. Ir galiausiai dar vienas dalykas, ką noriu pabrėžti, kad anksčiau buvę santykiai santykiai priekybinės rytėje taip pat turėtų būti primti domien galvojant apie tolesnį darbą su kitomis valstybėmis ateityje. Taigi noriu priminti, kad terminas pakeitimas yra lapkričio 26 ir dabar laukiu kolegų pastabų. Man atrodo 27. Tai dar net geriau. Pirmininkas, tai kągi, šešėliniai. Pane Andrikinė. Thank you very much. Uh, all, would... Ačiū visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui Indokinijan už puikų darbą. Tikrai sveikinu už reglamentą, kuris siekia skatinti uh, stabilumą, klėstėjimą, taip pat ir ekonominį augimą tokiuose kaiminystėse kaip e, Afrika, Afrikos šalise, kurioms to labiausiai reikia. Ir jeigu tikrai jis bus patvirtintas, reglamentas iš tiesų atlieps e, pasaulio iššūkius e, reglamento projektas numato žmogaus teisų sklėstėjimą, stabilumą, taip pat bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, taip pat greitą reagavimą krizių laikotarpiu, e, nestabilumo ir konflikto metu. Ir šie tikslai tikrai be abejonės yra labai svarbus, tačiau ta priemonė taip pat turėtų e, turėti tikslą skatinti ir stiprinti ekonominę plėtrą trečiųjų šalių. O tai yra vienas iš pagrindinių reikalavimų stabiliai ir taikiai visuomeniai. E, tarptautinės priekybos politikos skatinimas, kova su korupcija, investicinio klimato gerinimas turėtų būti vienas iš reglamento reikalavimų. ES turėtų ne tik reaguoti, bet taip pat ir įgyvendinti priemonės, kuri, kurios padėtų vengti krizių trečiosiose šalise. Priekybos, ekonominio vystimosi politikų skatinimas būtų tikrai puikus žingsnis. Man tikrai labai patinka privačiam sektoriui e, išplėsta taikymos rytis, kad reikia e, skatinti ir e, mažas vidutinės įmonės, kurti darbo vietas, skatinti informacinės technologijas, nes tai padės išvengti rinkos iškraipimų ir rems vietos veikėjus. Taip <clears throat> pat norėčiau pasakyti, kad turėtume užtikrinti papildomumą ir kad nebūtų pažeidimų su ES e, prekybos politika ir daugia šalia prekybos sistema. Na ir galiausiai labai svarbu, kad Europos parlamentas taip <clears throat> pat įsitrauktų į šį procesą viso proceso metu, viso gyvavimo priemonės metu, nuo kūrimo iki vertinimo etapo ir per e, sustiprintą dialogą. Tai tokios būtų pastabos pakeitimams, e, ties kuriais aš dirbu ir juos pateiksiu labai greit. Dėkoju. Dėkoju, o dabar guė panašots. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjai. Ir iš dalies man taip pat pažįstamas ir jūsų nerimas, kadangi ta priemonė tikrai yra labai plačios apimties, mums irgi nerima kelia kai kurie punktai dėl e, finansavimo, e, nes e, tai gali nustelbti plėtros tikslus ir taip jau ir vyksta. Bet vienas išorės instrumentas, priemonė gali dar ir pabloginti situaciją. Tai aišku, sukil, su, sukurs sistemą ir galbūt sustiprins vystimosi, e, bendradarbiavimą e, skirtą vystimuisi ten, kur parlamentas gali kištis, dalyvauti. Taip pat dar vienas dalykas - kriterijų aiškumo dėl e, finansavimo paskirstimo man irgi kilo, kur bus privačios investicijos, na, kalbant apie vystimosi tikslus, E, tas siekis skatinti pilietinę visuomenę ir kitus tikslus turėtų būti vieni iš svarbiausių. Finansinės priemonės, e, to, tokios kaip bendros priemonės, taip pat garantijos turėtų atitikti šios e, tikslus ir mes manome, kad to finansavimo čia didinti ir nereikėtų. Na, dėl, dar vienas aspektas dėl gavėjų. Tarp reikėtų galbūt e, atsižvelgti į tam tikras praeitie vykdytas geografinės programas, e, kurios buvo didelės apimties, nes tai gali neigiamai paveikti tam tikrus regionus, kurie yra ES paramos gavėjai, taip pat ir visuomenės ten. Dėl to ES didesnė e, paramos dalis turėtų būti skiriama besivystančioms šalims dabar vidutinės pajamos e, e, tų šalių, kurios e, gauna nemažai naudos ir išteklių yra vis dar nedidelės, dėl to reikėtų galvoti apie tos mūsų tikslus. Taip pat me, mus neramina tai, kad toks vienas instrumentas, tokia viena priemonė, neaišku, kam priklausys turėtų, jie turėtų valdyti Europos komisiją, mes manome. Ir manome, kad lankstumas dėl apsaugos irgi nėra labai geras dalykas. 20 procentų nepaskirstytų išlaidų arba rezervų mus irgi šiek tiek neramina. Atskai... Atskaitomybė irgi yra labai svarbis rytis. Na ir galiausia mūsų E, e, nuomonę įtraukė į tą bendrą dokumentą, nes mus neramina šiek tiek tas e, tos vieningos priemonės toks vienas požiūris. Bet manau, kad reikėtų dirbti kartu su pranešėju šią kryptimį. Dėkoju už pasisakymą, dėkoju pirmininkė. Mes tikrai ties šio dokumentu dirba labai įsigilinusi kolegė, ji dirba taip pat ir AFET komitete. Na, mano frakcija pritarė, kad reikia supaprastinti tą priemonę, sukurti sinergiją tarp 12 skirtingų finansavimo priemonių, tačiau turime šiek tiek ir abejonių. E, galbūt ne čia komitete reikėtų e, apie tai kalbėti, bet galbūt reikėtų susijęti šešis E, veiksmus ir penkias priemonės, plėtros priemonės. Norėtume, kad kai kurios priemonės būtų atskirtos. Ir žinau, kad parlamente tikrai e, sklando tokios nuomonės, kad nereikėtų visko sudėti į vieną priemonę. Jeigu taip bus, aišku, tai dabar nėra aišku, reikia sukurti pakankamus saugiklius, apsaugos priemonės ir, man atrodo, jau pranešėjai kalbėjo, kad e, nerima kelia uh, kas valdys šį, e, šią priemonę ir kad Europos parlamentas turėtų turėti tą priežiūros e, funkciją. Taip pat e, rengėjų pakeitimai irgi buvo geri, nes tai pabrėžia ir, prie, kad priemonė yra labai svarbi. Trečias, trečias septintas pakeitimas Visi kalba apie tai, kad e, reikia sukurti palankės sąlygas e, tvarumui, skaidrumui e, to tiekimo, tos tiekimo grandinės, kadangi tai yra būtent tai, į ką turime kreipti dėmesį, kaip tai bus naudinga priekybai ir kaip priekyba galės prisidėti prie tvarios plėtros. Dar vieną pasiūlymą norėčiau įtraukti, pakeitimą. Mes priminsime uh, komisijai, e, kad reikia horizontaliai įtraukti tą tokį e, tikrinimo e, nuostatą. Buvo minėtas ir Kimberly procesas, taip pat mineralams iš konfliktų to zono. Taip pat dar vieną reglamentą norėčiau įtraukti. Tai Timberly procesą e, irgi norėčiau įtraukti, kuris bus labai svarbus e, tiekimo grandinėms. Manau, kad tikrai dokumentas tinkamai e, parengtas, galėčiau keletą nebent pasiūlymų šią kryptimį pasiūlyti. Dėkoju. O dabar SND grupės šešėlinės pranešėjo, šešėlinio pranešėjo nėra, aš paminėsiu tik tai frakcijos uh, poziciją. E, Inma sveikina e, šį dokumentą. Ji taip pat pateikė keletą papildomų pastabų. E, ši frakcija tikrai sveikina išorės finansinių priemonių įtraukimą, taip pat ir Europos plėtros fondą kadangi parlamentas nekarta jau mm, yra pareiškęs tokį nuomonę, e, kaip ir mūsų frakcija. 89,9 e, milijonai eurų e, turėtų užtikrinti ES priekybą, plėtros politiką, ypač siekiant pasiekti 2030 darbo tvarkės, kurios tikslas yra tvari plėtra taip pat daugiašalės priekybos sistemos e, apsauga e, kartu su pasaulio priekybos organizacija. Taip reikia papildomų finansavimo priemonių tam, kad galima būtų paremti priek... dėrybą su pasaulio priekybos organizacija, taip pat e, paskatinti priekybos uh, supaprastinimo, palengvinimo susitarimus, taip pat bendradarbiauti su pasaulio priekybos organizacija, kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir prisimti atsakomybę už e, tos e, plėtros tikslus. E, taip pat ES išorės ta priemonė turėtų remtis skaidrumu, atskaitingumu, kitomis vertybėmis. Dėl to mes labai pritarėme tai tam, kad e, reikia sustiprinti Europos parlamento vaidmenį viso biudžeto gyvavimo metu. Taip pat mes labai džiaugiamės, kad e, reikia užtikrinti e, pagalbą priekybai priemonę, taip pat įtraukti ir tikrinimo tą nuostatą, ypač kalbant apie tai, kad reikėtų įtraukti ir uh, E, Timberly procesą, taip pat ir e, pasaulinį susitarimą, Kimberly procesą. Taip pat norėčiau pateikti dar keletą pastabų. Tai, kad reikia e, sustiprinti eksantį ir ekspost laisvos prekybos susitarimų vertinimą, ypač kalbant apie duomenų aspektą, kad tie straipsniai būtų e, įgyvendinti, ypač suteikiant e, daugiau galių pilietinės visuomenės organizacijoms, taip pat remti mažas vidutinės įmonės, kad jos galėtų pasinaudoti e, ir išnaudoti visas gerasias tų susitarimų pusės. Taip pat labai svarbu teikti tinkamą techninę, finansinę pagalbą mūsų prekybos partneriams, kad tie partneriai galėtų laikytis mūsų nustatytų standartų. Taigi, e, pasisakysiu ir taip pat laukia ir tikisi bendradarbiavimo su pranešėja. Daugiau norinčių pasisakyti nematau, dėl to suteiksiu žodį komisijai. Ir Visų pirma, ponas Bernard Dimetrijo iš e, generalinio EFKO direktorato. Labas rytas, e, ačiū pirmininkė. Komisija palankiai vertina manęs hakė teikiamus pakeitimus, ypač siekiant pabrėžti nuorodą į prekybą. prekyba e, jau yra pagarsėjusi kaip priemonė, <clears throat> leidžianti apsaugoti ES vertybės ir principus. Ir reglamento ketvirto straipsnio penktąją dalį taip pat e, prekyba, nuostatos dėl prekybos yra įtrauktas ir e, darbo tvarkė iki 2300 metų prekyba taip pat minima. Prekybos skatinimas iš tiesų yra vienas iš pagrindinių tarptautinio bendradarbiavimo ir vystimosi tikslas. Mm, komisija kartu su parlamentu mano, kad tai yra viena iš priemonių skatinančių investicijas, spręsti migracijos problemas ir kurti naujas darbo vietas dėl valdymo. Išsakytus ponės Hakės komentarus mes vertiname taip pat palankiai ir siekime, kad parlamentas čia gautų svarbesnį vaidmenį. Taip pat e, manome, kad e, egzistuoja didesnio Europos parlamento įsitraukimo į politinių gairių šios priemonės įgyvendinimo procesą. E, taigi ši priemonė didžiai dalimi apriepia vystamai bendradarbiavimą. Negalime pamiršti, kad 92 procentai visų pagal šią e, priemonę numatytų lėšų yra skirst, skiriama vystomai pagalbai ir tai iš tiesų yra pati svarbiausia šios priemonės sudėdamoji dalis. Buvo išsakyta tam e, tikrų kritinių e, vertinimų susijusių su prognozuojamumu E, atsižvelgdami į parlamento prašymus, mes e, siūlome maždaug 11 procentų lėšų e, numatyti nenumatytiems atvejams. Ir jeigu būtų 20 procentų tokių lėšų numatyta, tai mes nugebėtume sureaguoti į. <clears throat> Tiksliau, šios lėšos yra numatytos tam, kad būtų galima sureaguoti į nenumatytus atvejus, tokius kaip, pavyzdžiui, ebolos epidemija. Naujasis reglamentas atitinka visus naujo finansinio reglamento reikalavimus, kalbant apie tvarų e, finansinį vystimąsi pagal FSD. Taigi nekantriai laukiame naujų pakeitimų kurie mums turėtų padėti sukurti tokį instrumentą, kurį pasitelkę mes galėtume tinkamiau vykdyti išorės politiką. EIVT vardu. Dabar kalbėsiu jos atstovas. Išorės veiksmų tarnyba taip pat e, džiaugiasi komiteto parengtų pranešimu ir siūlomais pakeitimais, nes jais yra atspindima išorės bendradarbiavimo e, priemonės e, dvasia, siekiant užtikrinti tvarų vystimąsi, kuris apriektų taip pat ir sritis, kurios yra susijusios su prekyba, apie tai kalbėjo kolega iš komisijos, taigi mes palankiai vertiname uh, nuorodas, kuriamis siekiame remti prekybos politiką, vystyti ekonominę diplomatiją, skatinti tvaro ekonomikos augimą ir e, užimtumą. Taip pat mes e, palankiai vertiname nuostą susijusią su būtinybė ginti daugišališkumo principą ir jo laikytis šiuo metu, tai yra labai svarbu. Taip pat mes manome, kad tikrai galime paremti imtą komiteto siūlomą procesą dėl e, priemonės valdymo ir su juo susijusių klausimų. Mes taip pat pritarėme pasiūlymui užtikrinti e, nuolatinius e, informacijos keitim, nuolatinį keitimas informacija su komitetais dėl to, kaip ši priemonė yra įgyvendinama. Taip pat e, mums e, priimtina komiteto praktika įsteigti stebėsenos grupę, kuri prižiūrėtų, kaip yra įgyvendinamos ir kaip yra laikomasi prekybos susitarimų. Tokiu būdu būtų sustiprinta parlamento vykdoma kontrolės funkcija. Taip pat norėčiau palankiai vertinti kai kurios komentarus, pavyzdžiui, ponia Hautala kalbėjo apie būtinybę užtikrinti tiekimo grandinės skaidrumą ir e, būtinybė traukti atingamas nuostatas ir rengiamus naujos e, prekybos sustarimus, e, nes būtina įtraukti į tokias sutartis atitinkamus aplinkosauginių žmogaus teisų standartus. E, siekiant užtikrinti parmą investicijoms susijusiams su prekybos susitarimais, nekantriai laukiame tolimesnių šio jūsų komiteto išvadų ir šio proceso pabaigos, e, Maryčias Hakė. Ačiū, manau, kad tikrai atsiveria nemažai galimybių parengti bendrą mūsų komiteto nuomonę šią temą ir aš tikiuosi, e, kad Mūsų komentarai dėl valdymo atitinka taip pat ir komisijos arba susilauks atitinkamo atgarsio e, iš komisijos pusės. Mums reikia daug daugiau informacijos, nei jos gauname dabar dėl būsimo parlamento vaidmens, nes kol kas tos informacijos negauname, nes mums prieš įvertinant e, šios priemonės paveikumą būtina gauti daugiau informacijos apie valdymą. Todėl e, mūsų komitetas ir toliau <clears throat> privalo e, nepaleisti iš akių e, informacijos susijusios su ES biudžeto lėšų panaudojimo kontrolė. Džiaugiuosi, kad e, šis pasiūlymas susilaukė tokio plataus pritarimo iš įvairių frakcijų. Tikiuosi, kad parengsime gerą nuomonę. Ačiū. Pakeitimo teikimo terminas baigėsi lapčio 27 dieną 18 val. Dabar kitas klausimas G20 parlamentinis formas Buenos Airese. Mūsų delegacija vadovavo ponas Riklinas, jam ir suteiksiu žodį. Ačiū kolegos, taip iš tikrųjų devinių narių delegacija vyko į Buenos Aires. Didžiojo dvidešimtuko parlamentinį forumą. Dauguma par, iš, iš daugumos parlamentinių grupių e, buvo atstovai, mus lydėjo keturi patarėjai šioje delegacijoje. E, bendras vertinimas būtų pozityvus. Na, akivaizdu, tai buvo sėkminga, sėkminga misija, logistiškai, aišku, labai sudėtinga. Galiu pasakyti, pirmą kartą dalyvavome parlamentinėme forume didžiojo dešimtuko kontekste. Uh, Tai buvo pirmas kartas, kadangi visi kiti renginiai, kur dalyvavo parlamentarai, buvo anksčiau organizuojami kitokių lygmenių. Tikrai mm, nebuvo tokio gero nacionalinių parlamento atstovavimo iš didžiojo dvidešimtuko valstybių. E, David Mekalis ten e, e, ir aš pirmininkavome delegacijoje, aštuoniuose grupėse diskusijų dalyvavome dėl reformų, korupcijos. Mekalis tarp pirmininkavo taip pat daugia šališkumas ir tvari priekyba aš pats. Uh, Mm, atstovaudamas Indijai dalyvavau ir buvo tikrai labai atviros, produktyvios diskusijos ir, ir taip pat ir, ir dvišalių pagrindų, ir regioninių lygmenių, susitikome su parlamentų atstovais, su pilietinės visuomenės atstovais, taip pat ir, ir, ir prieš, ir po mm, parlamentinio forumo, nežinau, 20-tuko. Tikrai lemiamas momentas buvo mūsų vizito EU, Merko, e S, Merkosur santykiams, galvojant apie asociacijos sustarimą. Taigi, nariai perdavė labai stiprią žinę, kad žemė tai, kad būtų baigtos dėrybos kaip galima greičiau. Ir bet kokiu atveju mūsų nuomonė būtina tai padaryti iki artėjančių parlamento rinkimų, mm, bet aišku, laikotarpis buvo iš karto po prezidento rinkimų Brazilijoje ir mm, akivaizdu, kad tai turėjo poveikio tam tikroms tendencijoms ir galimybėms e, tęsti es Merkosur dėrybos. Taip pat susitikome su draugystės grupėmis Argentinos kongrese abiejose pusėse. Iš tikrųjų, didžiulis susidomėjimas buvo mm, mūsų santykiais ir aš galiu pasakyti, gal uh, Na, kai kurių susitikimų lygis gal um, buvo nepakankamai aukštas, mes tikėjomės Argentinos prezidentų sutikti, bet na, nepavyko, taip pat vienas iš jų susitikimų buvo gal kiek sumažinto lygmens, mm, buvo ne ministrų, o viceministrų lygmuo tik tai pasirinktas, bet man atrodo reikėtų tikrai E, tęsti darbą dviem dalykai, dviems, dviese srityse. Visų pirma, parlamentinė dimensija reikia stiprinti didžiųjų dešimtuko darbo. Reikia, aišku, signalą pasiūsti, kad tai, kas įvyko šiais metais Buenos Airėse, turi būti kartojama ir užmojai turi būti tokie pat aukšti, nemažinami kitam sutikimui. Antras dalykas yra, kai stebėti es Mercosur e, dėrybas, kaip jos toliau klostosi, nes tai yra nepaprastai svarbu Europos Sąjungai. Tai galbūt tokios išvados, man atrodo, Jeigu yra laiko, tai pasidalyčiau jomis. Taigi visų pirma, dėl parlamentinio forumo didžiojo dešimtuko sukūrimo, manau, mes tikrai labai aiškiai išsakėme mintį, kad labai sveikiname tai ir, ir kitų didžiojo dešimtuko valstybių parlamentarai lygiai taip pat pasveikino tokio forumo sukūrimą, kadangi demokratinis legitimumas didžiojo dešimtuko procesų stiprėja tokiu būdu. Iki šiol turėjome vadovų e, susitikimą, dabar mes turime ir parlamentinį forumą ir tą reikia e, tęsti Dabar dėl priimančios valstybės Argentinos, man atrodo, mes visi delegacijos nariai matėme, kad yra Argentinos atsiverimas po dešimtmečių izolacijos ir Tai e, yra labai svarbu, jie dabar siekia tarp, tarptautinį bendradarbiavimą stiprinti, daugia šališkumą, atsipriekybą, aišku, reikia tęsti reformas, aišku, būtinai reikia iš jų pusės stengtis įtraukti labiau pilietinę visuomenę, įvairias pilietinės visuomenės grupės grupės į visą tą reformų procesą. Dabar dėl ES ir Mercosur dėrybų mes, aišku, išsakėme labai tvirtą paramą tam ir uh, Mm, e, tikrai didžiulis buvo atvirumas, aišku, deklaracijų, de, de, deklaracijų lygmenių, bet aišku, Brazilijos naujas prezidentas buvo tas dalykas, apie ką visi galvoja, bet neišsakė žodžių ir aišku, dabar e, neaišku, kokia bus situacija toliau, panašu, kad tikrai nebus įprasta, mm, galvojant apie Merkosur narių regionius ar pusėvę santykius, tai aišku, tai tikrai ne, ne, nepaprasti reikalai. Ir, mm, Labai džiugu buvo susitikti su parlamentarais iš įvairių valstybių ir labai svarbu buvo propaguoti reformų pasiūlymus ir aš manau reformų poreikis tas yra visuotinai pripažįstamas, bet aišku, jau kai pasisuka diskusijos dėl reformų turinio, tai jau aišku darbą reikia tęsti. Ir pabaigai dėl bendarbiavimo e, su ES agentūromis ir institucijomis. Aš turiu pasakyti, kad tikrai galime pasidžiaugti puikiu bendarbiavimu. Labai puikiai buvo suteikta pagalba mūsų delegacijai Buenos Aires, Argentinoje iš ES institucijų pusės ir, ir, ir komisija ir EIVT parengė mums brief, briefingo dokumentus prieš delegaciją. Turėjome tikrai iš EIVT daug informacijos. Uh, Apgailę savo tik tai, kad pabaigai turiu pasakyti, kad AFIT ir INTA prašė iš, trade, e, iš priekybos generalinio direktorato mm, informacijos, bet to negavome gaila, bet e, e, bendrai deleg, mūsų misija buvo puikiai ir manau, kad mums pavyko parodyti vienybę ir solidarumą tarp skirtingų politinių frakcijų narių. Uh, perteikiant vieningą ES žinę dėl mūsų pagrindinių vertybių, dėl to, kad mes esame mm, e, suinteresuoti, kaip artimiausia ateityje mūsų santykiai plėtosis ir, man atrodo, mes tikrai palikome aiškę žymę. Na, e, parlamentinio forumo e, kontekste ir Buenos Airėse tikrai daug nudirbame. E, Ačiū, ar būtų dar kokių pastabų, komentarų, įspūdžių? E, Ačiū, pirmininkė, e, noriu padėkoti už įdomią išsame informaciją. Ne, nežinau, gal aš neišgirdau, tačiau ar uh, Ar plieno forumas turėjo kokį, kokią įtaką, nes vokiečiai yra su, pradėję tą plieno formą. Kinai pradėjo tos procesus, vokiečiai prisidėjo ir dabar, galbūt iš 20-ko parlamentinio forumo kontekste, svarbu būtų ir tai paminėti. Uh, būtent kokios yra tos priemonės, kurias reikia panaudoti. Taigi ar, ar, ar tai kažkiek turėjo e, kažkokios tai įtakos jūsų susitikimams Buenos Airėse. Antras dalykas, jūs paminėjote PPO reformas ir e, diskusijas tais klausimais, kuriuos ten įvyko. Ar didėja e, tas supratimas ypač tarp uh, E, labiau išsivyšysių valstybių iš, iš pietų, kad reikia kelti tą klausimą dėl tvaraus vystimosi ir priekybos klausimus, kad reikia sieti su tvarumo elementais. Ar, ar yra tas didėjantis supratimas toks? Ačiū. Ir iš savo ruoštų noriu padėkoti. Mes e, gal 20 E, narių parlamentinėme forume. Matėme įvairių, suprantame, kad buvo įvairių diskusijų, koks buvo bendarbiavimas, kok, kaip klostėsi tos diskusijos. Okay, thank you very much. So first, uh, uh... Ačiū pirmininkė, aš visų pirma turiu pasakyti, kad uh, amerikiečių delegacijos parlamentinėme forume nebuvo, taigi kongreso atstovų nebuvo ir todėl negaliu atsakyti jūsų klausimą dėl kongreso atstovų. Bet aišku, buvo daug diskusijų apie JAV, <laughs> tas akivaizdu, bet tai ne tas pats. Taip pat ir įvairiose diskusijų sesijose apie tai kalbėjome. Aš tiesiog turiu pasakyti, kad parlamentinio forumo uh, forma buvo tokia, kad buvo um, diskusijų sesijos organizuotos, buvo daug diskusijų iš tikrųjų ir buvo daug kalbama apie JAF, buvo kalbama apie mm, įvairius tarifinius sprendimus, kuriuos priima JAF prezidentas ir, ir kokie, kokį poveikį tai turės. Panašu, nedaug yra e, pasitikėjimo dėl e, JAV dabartinės vykdomos politikos. Bet aišku, kad e, parlamentarai, tie, kas dalyvavo parlamentinėme forume ir pasisakė, kaip ir tokią atsvarą suformavo, ta prasme, išsakė tokią poziciją, kad taip, iš tikrųjų reformų reikia mm, ir nors nebuvo aptariamas e, es pasiūlymo turinys, nes nebuvo iki tokio techninio lygio prieita diskusijose dėl pasiūlymų, tačiau buvo e, buvo diskusijų, buvo kalbama apie reformas, bet JAF dalyvavimo nebuvo. Dabar dėl plieno formo, aš sakyčiau, atsakymas būtų toks pat. Tikriausiai Didžiai dvidešimtuko e, vyriausybių vadovai gruodžio mėnesį turės rugsėjo 1 galbūt turės aptarti tos klausimus. Koreja turiu paminėti dėl plieno forumo, kadangi yra per viršiniai gamybos pajėgumai. Dabar Helmutai dėl tvarumo, taip, man atrodo, kad tas klausimas figuravo e, labai ryškiai ir buvo aptariamas daugelį diskusijų sesijų ir dėl darbo atverkės po 20 metų ir dėl kitų dalykų, kad tikrai tvarumo politika yra labai svarbi, tas elementas buvo akivaizdus. Kai kurie analitikai, nedalyvavo delegatai, bet um, analitikai mm, išsakė daug skep skeptiško požiūrio dėl parlamentinės dimensijos. Sako, jūs tik tai aptarinėjate, jūs tik kalbate, jūs nieko nepasiekite, nes aišku, visos galios realiai yra vyriausybių rankose, jeigu taip jau galvoji. Tačiau iš tikrųjų tokią nuomonę labai. Uh, paneigė tie, kas kalbėjo diskusijose dėl to, ką pirmininkas Langa pasakė, dėl um, amerikiečių delegacijos, kurios nebuvo. Tai, na, Amerikiečių delegacija nedalyvavo didžiojo dešimtuko parlamentinėme forume. Ačiū, tuo baigėme dešimtą darbo atkarės punktą. And, uh... Dabar pereiname prie 11 darbo atvarkės uh, punkto. Balsavimas. Panas Hansen dar. Oui, merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė norėčiau vieną tokį momentą išsakyti. Sekretariatas e, Intos komisijos informavo mane, kad jūs perdavėte raštą Japonijos ministrui pirmininkui UAB, kaip Intos pirmininkas savo vardu. Aš noriu pasakyti, kad vis tik tai tas raštas, tas laiškas mane nustebino kaip šešėlinis pranešėjas, turiu pasakyti, kad, na, ne, pasitarėte su manimi, aš kalbėjausi ir su kitais šešiniais pranešiais, ir su jais irgi nebuvo konsultuojamasi prieš rašant šį laišką, nebuvo diskusijų inta komitete, taigi aš norėčiau paklausti, o kas jums suteikė tokius įgaliojimus, tokį laišką nusiųsti. Ir taip pat aš noriu pasakyti, kad mane stebina, kad toks laiškas buvo tiesiogiai adresuotas ponui Abed, nes paprastai kelias būtų per Japonijos misiją čia Briuselėje. Ir tame laiške jūs kal, sakote mes, tai yra, jūs kalbate mūsų vardu, tai aš noriu paklausyti, tai ar jūs kalbėjote savo vardu asmeniškai, ar kaip inta komiteto pirmininkas, nes man atrodo, jeigu jūs išsakote mūsų visų nuomonę, uh, Tai yra vienas dalykas, bet e, tai, tai yra visai kitas dalykas, nei kad jūs, na, jeigu jūs kalbate asmeniškai, tai vienas dalykas. E, bet jūs kalbate prieš e, balsavimą plenarnėje sesijoje, tai nežinau, kokia čia ta strategija, gal yra kažkokia, kuris lypi už to laiško nusiuntimo. Aš kalbėjausi taip pat su ES Japonijos delegacija ir su mm, Intos atitinkamais kolegomis praeitą savaitę Rasbūrė ir dėl update e, dėl to susitikimo, na, nežinau, visi pasakė tą pačią nuomonę, kad būtų gerai iš anksto buvę pasikonsultuoti. Uh, su tais, su, su, su atitinkamais kolegomis, tai aš, aš nežinau, aš keliu rimtą klausimą dėl e, šio laiško prasmės. Ačiū už pastabas. Taip, mes priemėme rezoliuciją e, ir balsavome čia komitete. Ir tai buvo mano pareiga e, kreiptis į japonus, nes turėjome daugumą čia komitete, e, kad e, būtų daugiau iškumo dėl tų klausimų, e, kuriuos paminėjote. Vakar koordinatorių posėdėje mes tą aptarėme ir aš norėjau tą aptarti iš anksto prieš siūsdamas tokį laišką ir tą padariau. Na, o dabar balsavimas. Taigi, bandomasis balsavimas. Visi turite elektroninės balsavimo korteles ir balsavimas prasideda. Not working? Kažkas neveikia, sako pirmininkas. So, everybody has voted? Tai visi prabalsavome, balsavimą baigiame. Ir dabar tik pradėsime tikrai balsavimą. Jeigu tai buvo tikrasis balsavimas, balsuočiau už. Aš galvojau, kad jūs tik tai žiūrite, kiek mūsų čia yra. Taip, tai buvo bandamasis balsavimas. Tai aš pabalsavau už. Perfect. So, the first real vote. Puiku, dabar pirmasis tikrasis balsavimas. Dabar balsuojame dėl uh, blokų grandinės Emma McClarkin. E, tai yra pirmasis kompromisas 2 už prieš susilaikę priimta. Trečiasis kompromisas už prieš susilaikę priimta. Ketvirtasis už, atsiprašau, pamiršau. 31 pakeitimas. Klauso Buchnerio už, prieš, susilaikę, atmestas. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Šeštasis už, prieš, susilaikę, priimta. 42 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntasis už, prieš, susilaikė, priimta. Devintasis už, prieš, susilaikė, priimta. Šešiasdešimtas už, prieš susilaikę priimta. 63 pakeitimas už prieš susilaikę. Pasitikrinam. 63 balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Atmestas. 64 už prieš susilaikę patvirtinta. 65 už, prieš, susilaikė, atmestas. 66 už, prieš, susilaikė, atmestas. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. Vienuoliktas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 73 dviem dalim. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis kompromiso už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim. 73 pakeitimo antroji dalis. Balsuojam. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Patvirtintas. 12 kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 13 už, prieš susilaikė patvirtinta, 14 už, prieš susilaikė patvirtinta, 85 už, prieš susilaikė atmestas, 15 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta, 87 už, prieš susilaikė patvirtinta susilaikė patvirtinta. 89 už, prieš, susilaikė atmestas. 95 už, prieš, susilaikė. Manau, kad atmestas, bet pasitikrinkim dar kartą. 95 pakeitimas, pradam balsavimą. Baigiam atmestas. 16. Kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 104. Už, prieš, e, susilaikė, atmestas. 105. Už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 17. Kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 107. Už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 109 už, prieš, susilaikė, atmestas. 18 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 111 už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 19 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 16 už, prieš, susilaikė, patvirtintas priimtas. 117 už prieš susilaikę priimtas. 82 už prieš susilaikę priimtas. 7 už prieš susilaikę patvirtintas. 8 už prieš susilaikę priim, atmestas. 9 uh, uh, septi, už 7 už prieš susilaikę priimtas. 11 už prieš susilaikė patvirtintas. 12 už prieš susilaikė priimtas. 13 už prieš susilaikė priimtas. 14 už prieš susilaikė priimtas. 16 už prieš susilaikė priimtas. 17 už prieš susilaikė priimtas atmestas. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Dvidešimtas už, prieš, susilaikė, priimtas. Dvidešimt pirmas už, prieš, susilaikė, priimtas. Dvidešimt antras už, prieš, susilaikė, priimtas. Dvidešimt trečias už, prieš, susilaikė, priimtas. Pirmasis už, prieš, susilaikė priimtas. Antras už, prieš, susilaikė priimtas. Trečias už, prieš, susilaikė priimtas. Ketvirtas už, prieš, susilaikė priimtas. Penktas už, prieš, susilaikė priimtas. Šeštas už, prieš, susilaikė. Susilaikė atmestas. Pasitikrinkim visgi. Šeštasis. E, balsavimą pradedam. Ir balsavimą baigiam. Priimtas. Įtrio nuomonė. E, nuo 12 dalies turim balsuoti už, prieš, susilaikę, priimtas. Dabar ir galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsavimą pradedam. And the vote is closed. Balsavimą baigiam. And with the board majority adopted, congratulations, Emma McLaughlin. Tai sveikinam, McLaughlin. So, next point is point. Kitas darbotvarkės klausimas yra 12. PPO atnaujinimas. Per pastarąsias keletą dienų nekartą jau šį klausimą svarstėme. Dvyliktasis darbo atvarkės klausimas, balsavimas dėl mano ir pono Rubiko pranešimo dėl PPO. Pirmasis kompromisas yra numeris 3, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 4A kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 31 pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta. Šeštasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Ir papildant šeštąjį kompromisą, tai yra e, šeštą kompromiso priedas už prieš susilaiko atmesta. 43 pakeitimas antroji dalis, kas už prieš susilaiko. Pritarta 15 kompromisas už prieš susilaiko. Pritarta septintasis kompromisas už prieš susilaiko. Pritarta tryliktasis kompromisas už prieš. Keturioliktas tikro kompromisas už prieš susilaiko. Pritarta 53 pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta aštuntasis kompromisas už prieš susilaiko. Pritarta tryliktasis kompromisas už prieš susilaiko. Pritarta pritarta. 13 kompromiso priedas už prieš susilaiko pritarta. 60 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 61 už prieš susilaiko atmesta. 9 kompromisas už prieš susilaiko atmesta pritarta, dešimtasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 71 kompromisas, e, pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 11 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 12 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 77 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, pirmasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta pritarta, šeštasis kompromisas už, tai yra pakeitimas už prieš susilaiko atmestas, septintasis už prieš susilaiko pritarta, aštuntasis už prieš susilaiko atmesta, devintasis už prieš susilaiko pritarta, dešimtasis už prieš susilaiko pritarta, vienuoliktasis už prieš susilaiko atmesta, dvyliktasis už prieš susilaiko pritarta, dvyliktas kompromisas už, antrasis pirmininkas atsiprašo, antras kompromisas už prieš susilaiko pritarta, <clears throat> pirmasis pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, antrasis už prieš susilaiko pritarta, trečiasis už prieš susilaiko pritarta, ketvirtasis už prieš susilaiko pritarta, penktasis už prieš susilaiko pritarta. <clears throat> Deve nuomonė. Helmutas, prašau žodžio. Norėčiau paprašyti papildomai balsuoti dėl e, ketvirtosios pastraipos dėvę, e, kuri nėra įtraukta į 31 kompromisą. Sekretariatas e, mums pranešė, kad e, šio pakeitimo šios patraipos nuostatos neatitinka kompromiso teksto. Gerai, balsuosime sekretariato kolegos nuolaidus. Ketvirtasis dėvė, ket, ketvirta pastraipa dėvė komiteto nuomonės už prieš susilaiko atmest. Aštuntoji pastraipa už prieš susilaiko atmesta. Devintoji pastraipa už prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktoji pastraipa už prieš susilaiko atmesta. 13 pastraipa už prieš susilaiko, pritarta 15 pastraipa už prieš susilaiko, atmesta 16 pastraipa už prieš susilaiko, atmesta 17 už prieš susilaiko, atmesta 18 už prieš susilaiko, atmesta ir balsuojame dėl rezoliucijos su visais pakeitimais. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiam. Ir pritarta didelio balsų. Daugumą patvirtinome komiteto poziciją dėl PPO reformos. Kitas klausimas yra numeris 13. Samo prisijungimas prie e, laikino partnerystės susitarimo, pirmasis pakeitimas. Pirmininkė, tik norėjau paaiškinti, kadangi vyko tam tikros diskusijos dėl šio pakeitimo priimtinumo. Norėjau atkreipti dėmesį į tai, E, kad kol Samo yra įtraukta į ES sąrašą dėl nebendradarbiaujančių valstybių mokesčių srityje, ar aš pasiūliau suspenduoti <clears throat> jos narystę. Pirmas pakeitimas už prieš susilaiko atmestą. Antrasis pakeitimas už prieš susilaiko atmestą. Ir dabar Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta didelio balsų daugumą. 14 darbo atvarkės klausimas. Europos investicijų banko metinės veiklos ataskaita. Pirmasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Trečiasis pakeitimas už prieš susilaiko. Atmesta ketvirtasis už prieš susilaiko. Pritarta penktasis pakeitimas už prieš susilaiko. Atmesta antras kompromisas už prieš susilaiko Pasitikrinkime dėl antrojo kompromisinio pakeitimo. Balsuoti pradedame ir baigiame. Pritarta. Šeštasis pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta. Devintasis už, prieš susilaiko pritarta. Dešimtasis už prieš susilaiko pritarta, vienuoliktasis už prieš susilaiko pritarta, dvyliktasis už prieš susilaiko pritarta, trečiasis kompromisas, kas už prieš susilaiko, manau, kad atmesta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl trečiojo kompromisinio pakeitimo, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame, atmesta aiškiai balsų daugumą. 14 pakeitimas už prieš susilaiko pritartas, 17 už prieš susilaiko pritarta, 18 už prieš susilaiko pritarta, 19 atkrinta, 22 dabar kas už prieš susilaiko atmesta. 23 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 23. Balsuoti pradame. Atmesta. 24. kas už prieš susilaiko atmesta. Tikrinamės dėl 24, pradame balsuoti. 24. Balsuoti baigiame. Ketvirtas kompromisas atmesta, ketvirtas kompromisas už prieš susilaiko. Manau, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Atmesta. 28. Kas už, prieš, susilaiko. Pritarta 29. Kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 32. Už, prieš, susilaiko. Tikrinamės dėl 32. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Bet 35, 36, 37 identiški. Kas už, prieš, susilaiko. Neaišku, kaip kas balsavo, balsuoti pradame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame pritarta. Prašau aiškiai kelti rankas. 39 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 40 kas už, prieš susilaiko. Manau, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Balsuoti baigiame atmesta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame pritarta. Labai ačiū pranešėjui. Baigiame balsavimus. Dabar pereisime prie 15 darbo tvarkės klausimo. Jeigu kas nors norėtų išeiti iš posėdžio salės, prašau tą padaryti tyliai. Stebėsnos grupės e, veikla GSP stebėsinos grupės žodis e, ponai Fielneriui. sixteenth of October, we had a monitoring group of, uh, of GSP. And Noriu pasakyti, kad įvyko šeštas susitikimas LSP. Du klausimai buvo aptarti. Visų pirma, dėl Miamaro ir Kambodžos sustabdymo viskas išskyrus ginklus. Taip pat aptarėme laikotarpio vidurio peržiūrą. Tai antras buvo klausimas. Komisija mus informavo apie skubę faktų nustatymą misijai Miamarį ir dėl to, kad paskelbtas sprendimas dėl um, sustabdymo procedūros, kad e, nuo to laiko, kai yra sus, pas, paskelbama apie tai oficialiame žurnale, e, praeina metai ir, ir tada um, galima visiškai arba iš dalies sustabdyti, uh, viskas priklauso nuo procedūros. Dabar dėl preferencijų sustabdymo, aišku, visų pirma, reikia atsižvelgti į uh, SP reglamento bendrą tikslą, tai yra skurdo mažinimas ir uh, tvaraus vystimosi tikslai. Uh, Aš galvoju vis dar, kad mes žinome, kad situacija labai sudėtinga ir rimta Mianmarė ir Kambodža, tačiau svarbiausia yra galvoti apie moterų įdarbinimą, kitus ir labai svarbus dalykus, kurie pastatyti ant kortos, iš tikrųjų, kad tam nekiltų pavojus e, dėl mūsų veiksmų. Ir galiausiai komisija informavo mus apie šios sistemos laikotarpio vidurį vertinimą ir jie pasakė, kad duomenys, kuriais jie pasirėmė tyrimui, neapėmė visus ketverius metus, į kuriuos mes turėtume iš tikrųjų žiūrėti toliau. Tai gal tik tiek būtų iš to konkretaus susitikimo. Labai ačiū. Ar būtų kokių klausimų dėl e, GSP e, pranešėjų? Ne. E, kitas monitoringo grupės posėdis yra dėl JAF ir Kanados ir Meksikos. Mes aptarėme naftą 2.0, dabar tai vadinama e, JAV MCI, ypač kalbant apie naftą e, e, reikia paminėti tas nuostatas, kurios netitinka mūsų nuomonė PPO nuostatų. Dėl dvigubos kilmės taisyklės taikymo įvairiems gaminiams ir jų dalims 75 procentai, 35 procentai turi būti su, pagaminti valstybėse su minimalė alga 16 DAV dolerių. Eksporto kvota e, yra įtraukta ir visi tie grasinimai su tarifais irgi tas įtraukta. Uh, svarbiausia buvo pasiūsti aiškiai žinia komisijai, kad mes norime matyti aiškesti, aiškesnį vaizdą, kokį poveikį tai turės Europos gamintojams. Ir mes laukiame tokio poveikio vertinimo tikrai greitai, žada tai pateikti. Tai tiek buvo dėl JAV, Kanados, Meksikos monitoringo grupės. Beje, pranešėjas dėl Kanados, ponas Pabriks, nebedirba parlamente ir dar neturime, kas jį pavaduotų. Man atrodo, EPP turėtų pamastyti apie tai. Gerai. Klausimų nėra. Tuomet pereiname prie ad hoc delegacijos į Pietų Afriką. Marytės Hakė pirmininkavo. Um. Ačiū pirmininkė. Keliavome į Pietų Afriką spalio 29 lapkričio 1 dienomis. Kas sekėte šioje, e, e, įvykius šioje svarbioje valstybėje Afrikos žemynė. Žinote, kad yra daug pernamo laikotarpio transformacijų, pozimo vyriausybės. Dabar mes turime Prezidentė Ramaposa ir praeitą savaitę jis kreipėsi į parlamentą Strasbūrį ir pasidalijo savo poziciją su mumis tiesiogiai po mūsų apsilankimo. Taigi tas vizitas buvo galimybė išsiaiškinti labiau Pietų Afrikos situaciją, sutelti dėmesį į konkrečius klausimus. Pavyzdžiui, puikus buvo susitikimas su ministru Gordonu, kuris paaiškino, kaip naujojo vyriausybė stengiasi kovoti su korupcija. Uh, ir visa ta problema, valstybė, ką bando užsigropti mm, Pietų Afrikoje, kuomet jau už, už vis stambes kompanijas perima, išstumia vyriausybės, iš tikrųjų labai toksiškas toks veiksnys. Taip pat kalbėjome su e, verslininkėmis, moterėmis, kalbėjome apie tai, kaip jos galėtų būti įgalinamos per priekybą, kalbėjome apie mm, žemės ūkį ir konkrečią tą įtampą, kuri dėja egzistuoja tarp ES ES ir Pietų Afrikos. Labai tikimės, kad bus surastas kelias išbristi iš tos problemos. Taip pat turėjome galimybę apsilankyti platinos kasyklose tikrai pamatėme, kokio milžiniško, milžiniško masto yra visas tas kraštovaizdis, kur tos kasyklos veikia ir kaip, koks yra poveikis vietos bendruomeniai. ir e, tikrai galime e, pažvelgti į tai e, ten vietą apsilankę kasyklose. Toliau žemės reforma, labai specifinis tos klausimas Pietų Afrikai buvo parteido neišaugo žemės savininkų tarp jodavodžio Pietų Afrikos gyventojų, tai džiulis iššūkis, reikia rasti sprendimą, nes uh, E, kai kurie žemės savininkai, ūkininkai nenori atsisakyti savo turto, nors tikrai daug yra mm. paramos tam subalansavimo procesui. Tai čia rimti klausimai kyla. Taip pat į tą laiką mes iš Johannesburgo į Cape Towną nuvykome ir turėjome galimybę silankyti vynaginose Ir čia tikrai labai pažangiai pažiūrėta, kaip uh, jaunimą apmokyti uh, tiesiogiai uh, dirbant vynoginuose ir taip pat galvom apie tai, kaip mm, žmonės, kurie anksčiau dirbo savo žemėse, galėtų toliau plėtoti savo veiklą. Yra tokiu būdu jaunimas apmokomas ir, ir, ir pasidalėma gerąją praktiką ir, ir išplečiama, išplečiamos žmonių galimybės dirbti toje srityje, tai labai puiku. Čia vėlgi kalbėčiau apie tokią teigiam, teigiamas tokias transformacijas Pietų Afrikoje. Reikia mm, paminėti, kad prezidentas kreipėsi į parlamentą ir kad mes lankėmės vizit, Pietų Afrikoje, tas mūsų vizitas, man atrodo, tikrai labai svarbus tokie elementai. Iš, iš tikrųjų, Pietų Pietų Afrika yra labai svarbi dėl visų politinių procesų ir, aišku, turint omenyje visus tos neiškumus su Rusija, su Kinija, aš labai tikiuosi, kad jų santykiai su mumis, su Europa, paskatins juos toliau žengti į priekį. Aišku, sudėtingų kelių, kelias labai sudėtingas, turime realistiškai tai vertinti ir labai svarbu, kad būtų atsižvelgta žmonių valia ir tokia dvasia ir vyko mūsų vis, vizitas. Ačiū iš tikrųjų, sudėtinga situacija ten, visos tos transformacijos. Ir man toks įspūdis susidarė, kad yra ir pakilimų, ir nuosmukių santykiuose su ES. Panas Rubik. Äh, äh, Noriu padėkoti poniai Schaki, delegacijos vadoviai Ji puikiai įvardijo Pietų Afrikos problemas ir ateities perspektyvas tose ūkiuose, kuriuose lankėmės, galėjome įsitikinti, kad e, eksporto apimtis e, aukštos kokybės gaminių e, prisideda prie visuomenės anglaudos, prie naujų mokymo, švietimo formų atsiradimo. Man didžiulį įspūdį padarė E, mokyklos, e, tiksliau mokymai, kurie, kurie buvo skirti e, bendruomenės sanglaudai stiprinti. Taigi Pietų Afrika turi tikrai geras sąlygas padidinti savo darbo našumą ir jeigu valstybė ras būdų, kaip savo turimą turtą tinkamai privatizuoti, tai tikrai bus naudinga šalies žmonėms. Mane nustebino apsilankimas kalnakasybos įmonėje, kur yra išgaunamas kobaltas, nes vienai baterijai prireikia maždaug 7 kg kobalto ir į... todėl mums reikia kalbėti apie pasaulinę konkurenciją šioje srityje. Mes kalbėjomės apie tai, kaip e, kobalto atliekos yra šalinamos, nes e, pilti kobalto atlikas į savartynus tikrai nėra tinkama koncepcija, todėl mes intensyviai diskutavome apie tai, kaip reikėtų ateityje užtikrinti mm, akumuliatorių baterijų, kurių gami panaudojamas kobaltas perdirbimas ir šalinimas. Iš tiesų mes tikrai daug išmokome e, lankydamiesi šioje įmonėje. Helmut Scholz. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti Maryčiai už e, labai tinkamą vadovavimą delegacijai. Ir e, e, galbūt vienas iš mūsų prieimusios menų ne visiškai e, tinkamai buvo pasiruošęs mūsų atvykimui, tačiau e, manau, kad tiek apsilankimas e, toje kalnakasybos įmonėje buvo labai informatyvus, tiek ir pokalbiai su vietos bendruomenės atstovais nes e, tas, tie pokalbiai diskusijos buvo iš tiesų labai naudingas, nes mes galėjome sudaryti tokį neutralų įspūdį, e, kaip veikia ta trečia pagal dydį pasaulyje pl platinos gavybos įmonė. Uh... Mes lankydami tą įmonę puikiai suvokiame taip pat ir tokio koncerno kaip e, BASF atsakomybę už e, importuojamas žaliavas ir galėjome geriau įsivaizduoti, kaip jos yra panaudojamos vertės kūrimo grandinėje. Labiau suvokėme savo atsakomybę e, susijusią su gavybos gamybos sąlygomis ir e, naudos dalies e, skirimą vietos gyventojams Pietų Afrikoje. Paulis Rubikas minėjo, kad diskusijos iš tiesų buvo labai kontroversiškos. Uh, pradedant nuo pakankamai aiškaus raginimo vykdyti Konstitucijoje numatytą žemės reformą. Priešingų atveju procesui nepajudės į priekį. Jeigu reforma nebus vykdoma, tai kils padėties destabilizavimo pavojus po apartaido ir čia baltieji šalies gyventojai turi prisimti atsakomybę. E, Baltųjų ūkininkų atstovai e, teigia, kad juodieji e, tikrai nesugebės išlaikyti dabartinio gamybos lygio. Kaip Tauno universiteto teisės fakulteto vadovė prieštaravo tokiam teiginiui ir e, teikdama, kad e, šalies vadovybė prezidentas Ramafosa pasisako e, labai nusekliai už žemės reformos tolimesnį vykdymą. Praėjusią savaitę jis kalbėjo taip pat Strasbūrė ir jo politika iš tiesų susilaukė ypatingo dėmesingo <clears throat> ES palaikymo. Mes turėtume apie Pietų Afriką kalbėti dažniau, ne tik kartą per kelis metus, nes tai yra e, vienas iš mūsų svarbiausių partnerių pietų platumoje. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū organizatoriams. Tikrai buvo labai naudinga kelionė. Mes taip pat panagrinėjame ir automobilių gamybą, BMW, Mercedesas, nemažai eksportuoja į Junktinę karalystę. Junktinė karalystė yra antroji didžiausia Pietų Afrikos rinka. Mane tai labai nustebino, aš galvojau, kad JAV ir tai yra pagrindinė rinka ir eksportuotoja didžiausia. Taip pat antras dalykas buvo labai labai svarbus ir įdomus, tai yra pietų um, Afrikos uh, valstybės, pačios valstybės institucijų uh, įtaką. Na, pietų Afrika, Junktinė karalystė, aišku, uh, yra skirtingose barikadų pusėse tikriausia, dėl to na, <clears throat> neblogas komentaras, neblogas juokas. Norėjau pasakyti, kad mane labai šokiravo tai, kad ketvirtadalis Pietų Afrikos ūkio buvo nusavinta e, buvusio e, prezidento ir guptų. Ir tai yra ketvirtadalis viso šalies ūkio. Tai iš tikrųjų sukūrė didžiulę, didžiulį poveikį e, ekonomikai, labai paveikė ją, pažeidė. Ir man atrodo, tai yra labai labai svarbu. Uh, E, žemės reforma, apie kurią kalbėjo e, pranešėjas, yra irgi labai svarbi sritis. Ir Pietų Afrika gali tapti antrąją Zimbabvę, tai tikrai nenorėčiau to, tai būtų didžiulė katastrofa. E, prezidentas Ramapoza dabar ne, neblogai valdo situaciją, aišku, yra nemažai interesų grupių, stumenčių tą žemės reformą, bet jis suvokia, kas gali būti. Jis e, suvokia politinę spaudimą, jis e, neblogai žaidžia, taip sakant, su abiem pusėm ir e, žemės reforma gali pritraukti nemažai užsienio investicijų šeimos, 8 procentai visų žmonių palieka pietų Afriką, šeimos tiesiog išsikelia, tai, bet potencialas šalyje tikrai yra, bet e, yra ir nemažai bėdų. Dėkoju. Dėkoju už pasisakymą, dėkoju delegacijai už pasisakymą ir dėkoju Matiesui, kad e, vadovavo delegacijai. Tai tiek turbūt e, šiuo klausimu. Here we have a slight uh, problem. Iškilo nedidelė problema, kadangi komisijos nėra, e, o turim aptarti kitą punktą, kuris yra labai svarbus. Po penkių minučių gavau signalą atvyks atstovas. Okay. Three minutes. Break. Gerai, trys minutės. Trijų minučių pertrauka. Okay, so, dear colleagues. Kolegos, 17 darbo atvarkės punktas Europos Sąjungos ir Afrikos alijansas tvar, tvariams darbo vietoms. Ir Junkerio paskutinėje kalboje apie ES padėtį buvo įdomu ir keista, kad e, ponas Junkeris e, pristatė naują požiūrį, naują perspektyvą dėl to, kad reikėtų sudaryti <coughs> partnerystės sutartis į bendrą uh, Afrikinį, Afrikos susitarimą um, dėl laisvos prekybos sutarties. Šiek tiek buvo netikėta, ir nelabai aišku, kągi tai reiškia iš tikrųjų. Ypač kalbant e, dėl e, to sustarimo, apie kurį šiandien aptarinėsime. E, ir kaip tą galima ir gyvendinti. Aišku, tas bendras požiūris yra toks, kad prekyba tarp Afrikos ir Europos yra didesnė, ne, daug didesnė nei prekyba Afrikos viduje tai e, bendradarbiavimas yra tikrai palaikomas ir labai svarbus. Bet e, planas Junkerio buvo gana naujoviškas mums ir dėl to mes norėtume apie tai išgirsti daugiau. Pona Erija Askola, Julit e, vadovė tos mm, atsakinga už partnerystės susitarimą, papasakos mums apie tai daugiau. Ačiū pirmininkė garbus parlamento nariai. Iš tikrųjų, ES tikrai remia būsimą laisvos priekybos susitarimą Afrikoje, tai Afrikos ir Europos abiejų žemynų susitarimas ir priekybos politika ir rugsėjo 12 dieną e, pirmininkas Junkeris, e, apibūdindamas ES padėtį, kalbėjo apie tvarių darbo vietų alijansą, e, tai investicijų alijansą, kad reikia skatinti dialogą, investicijas prekybos rytyje. Ir tarp priemonių sėkmingam alijansui jis išvardino išorės investicijų planą, taip pat ES prekybos susitarimus su Afrika. Kai uh, nagrinėjame komunikatą, uh, ten yra kalbama apie prekybos režimą su ES, kurie turi būti išnaudojami kiek galima labiau. Kaip, uh, kaip sakant, pamatas, uh, kuriant laisvos priekybos sutartį e, ir susitarimus Afrikoje ir erdvę, kuri šiuo metu yra kuriama. Dėl to reikėtų daugiau dėmesio skirti ekonominės partnerystės e, susitarimams e, už Sahario Afrikoje, taip pat ir išplėsti galbūt jį į kitas sritis ir taip pat kitas šalis, be to, ką dabar jau dengia pas Šiaurės Afrikoje irgi reikėtų sudaryti e, laisvos prekybos sutartį su Tunisu ir galbūt Maroko ateityje. Taip pat mes e, remiame ir kitus alijanso veiksmus. Mes ten nevadovavome generalinio prekybos direktorate jiems, bet vis tiek e, norėčiau juos atkreipti dėmesį. Yra techninė ir finansinė pagalba, Afrikos e, žemyniniai laisvos prekybos e, sričiai, e, generalinis DEFCO direktoratas tą remia, taip pat parama augimui. Mes norime taip pat dalyvauti mūsų direktorate tame. Taip pat mes labai glaudžiai susiję esame su šiais dokumentais ir aspektais, nes tai suteiks galimybę Afrikos uh, šalims dalyvauti prekybos e, vertės grandinėje, skurti pridėtinę vertę. Dialogas ir bendradarbiavimas dėl investicinio klimato irgi vyksta su Afrikos žemynu ir tai yra labai svarbu, tai vyksta žemės ūkio srityje kartu su komisijos nariu Hoganu ir per jo priemonę e, kaimo Afriką. Ir taip pat ir yra poreikis investuoti į Afriką, regionus. Tai yra vienas iš tų požiūrių dėl išorės investicijų plano, kuris yra įtrauktas į trečiąjį ramstį Afrikos partneriams. Prekyba taip pat turėtų būti labiau integruota į e, viešai ir privatų dialogą, kuriant tvarų verslą Afrikoje Tai yra tokia platforma dialogui mm, privatiems partneriams, mm, taip pat ir vyriausybėms Afrikoje. Taip pat mes pažadėjome, kad alijansas geriau ir daugiau dėmesio kreips vystomai pagalbai, taip pat mm, produktų standartams, reguliavimo priemonėms ir kitiems dalykams. Tai mes tikrai uh, pritarėme ir kitiems kolegoms dirbantiems ir plėtros generaliniam direktorate. Ačiū, ponė Marija. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir jūs, ponė pirmininkė, mane šiek tiek e, nustebino pono, pono Junkerio e, pareiškimas ir taip pat aš turiu klausimą komisijai dėl tos naujosios e, Europos komisijos strategijos skirtos Afrikos žemynai ar iš tikrųjų tos e, tarp žemyninės e, zonos, e, laisvos prekybos zonos yra remiamos ES, nes Afrikoje turime taip pat plėtoti ir priekybą pačioje, a, pačiame Afrikos kontinente. Mm. Ir taip pat galbūt reikėtų, reikėtų kreip, tiek daug dėmesio kreipti tai tarp žemyniniai zonai, nes mes iš tikrųjų turėtume skatinti ir remti patį Afrikos žemyną. Dėl to, kalbant apie tas partnerystės sutartis, e, jos skiria dėmesį grupėms šalių e, ir netiek dėmesio, pavyzdžiui, regionams, pavyzdžiui, SADEK susitarimas. Taigi susitarimas su Rytų Afrikos šalimis, taip pat vakarų, taip pat ir dar kitas susitarimas, kuris e, dar neegzistuoja su Centrinė Afrika, e, pasiekė tą mirties tašką. Dėl to galvoti apie naujas dėrybas, dėl susitarimo su 54 galbūt Afrikos šalims, e, kai dėrybos yra praktiškai žlugusios ties kitais klausimais, galbūt yra toksai keistas dalykas. Ir aš norėčiau paklausti, ar E, diskutavote su kito, kitais partneriais, generalinis priekybos direktoratas. Kaip jūs dirbsite ties šio naujų politinių susitarimu ar, ar projektu? Kitas klausimas tai yra konfliktas dėl e, postkotonų susitarimo, kuris turėtų iš naujo apibriežti Afrikos, Karibų, Ramio vandenino šalių susitarimą ir kuris e, ne tik kalba apie santykius su Afrika, bet ir Ramio vandenino šalimis. Ar tos dvi strategijos neprieštarauja viena kitai? Tas mega susitarimas su Afrika ir tas kitas, nes e, ne čia Europos parlamente mes dėl to sutarėme, reikėtų priminti, kad po kotonų ir kotonų sustarime yra dvi vertybės. Pirmoji yra e, plėtra, vėliau valdymas ir komercija arba priekyba. Ir kai ponas Junkeris kalbėjo, atrodė, kad e, e, mes tarsi patvirtinome kinišką požiūrį. Tik verslas, tik komercija Afrikoje. Visa kitas nėra svarbu. Ir pamiršome antrąjį ramstį, tai yra valdymo ir plėtros aspektą. Tai dėl to aš irgi keliu klausimą. E, dėl to, kad manau, kad ponas Junkeris pamiršo keletą tų esminių dalykų, kurie yra labai svarbus. Na. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū pirmininkė. Norėčiau iš komisijos išgirsti informacijos apie tai, e, kad atskiros valstybės narės rengia savo nacionalinės strategijas Afrikai arba planuoja jas parengti. Pavyzdžiui, e, Vokietijoje e, federalinis ministras Mülleris yra parengęs maršalo planą Afrikai Taigi, kaip komisija atsižvelgia į tos nacionalinius planus arba net ir konkrečius veiksmus, ar jie yra žinomi, e, ar ES rengia kažką visiškai atskiro savarankiško, ar vis tik tai palaiko dialogą su nacionalinėmis valstybėmis narėmis šiuo klausimu Heidi Hautel. Jūs pats kalbėjote apie tai, kad ši iniciatyva e, buvo pristatyta šiek tiek e, nelauktai ir man kyla klausimas, kiek ji yra apgalvota turint omenyje, kad mes turime reikalų su labai skirtingomis, skirtingo išsivystymo lygio šalimis nuo mažiausiai išsivyščiusių iki vidutinio, vidutinių pajamų valstybių. Taigi kaip komisija ketina e, atsižvelgti į tą šalių įvairovę savo plane. Marija Arena paminėjo du svarbius aspektus, kurių mes pasigendame. Pirmasis susijęs su valdymu. Mes puikiai žinome, kad iš Afrikos į Europą ir į kitas pasaulio šalis labai daug lėšų atkeliauja maždaug du ar tris kartus daugiau nei atkeliauja iš tų šalių į Afriką. Taigi e, tie nelegalūs finansiniai srautai yra rimta problema ir reikia galvoti, kaip su jais kovoti. Galbūt e, ar ne Velionis Kofi Ananas ir prezidentas Beki e, pirmininkavo atitinkamai darbo grupiai skirti kovoti su nelegaliais pinigų srautais. Mes turime įvairias priemonės, e, išorės investicijų planą. Taigi, kaip pasitildami šias priemonės, ketiname užtikrinti, kad būtų skatinamas e, tų šalių vystimasis ir taip pat tokias rytis kaip švietimas, sveikatos apsauga, kurio, kurios taip pat yra labai svarbios šalių vystimuisi. Ar yra kitų mechanizmų, kurios pasitelkus būtų galima skatinti regioninę priekybą, <clears throat> pavyzdžiui, rytų Afrikos bendryjoje ar ECOVAS šalyse. Apie tai norėčiau daugiau informacijos išgirsti. Helmut Scholz. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėjau padėkoti komisijai už suteiktą informaciją. Mūsų šešėlinės pranešėjos Lolas Sančias salėje nėra, tačiau taip pat ir savo komandoje mes šį klausimą neseniai aptarėme Palankiai vertiname tą aplinkybę, kad pirmininkas Junkeris mėgina e, suteikti mūsų santykiams su Afrika naują pobūdį, naują pavydalą. Šio aš taip pat pritariu kolegų nuogastavimams dėl to, kad šioje partnerystėje turėtume daugiausiai dėmesio skirti tarpusio pasitikėjimui ir pasitikėjimui sažiningumui. Marija Arena e, jau paragino į paskatonų procesą įtraukti tris ramščius, nes e, atrodo, kad valdymo ir vystimosi ramšiams mes skiriame mažiau dėmesio kalbant apie e, AKR politiką ir ypač Afrikos šalis. Taigi neturėtume <clears throat> čia vadovautis tuo įprastu požiūriu, turėtume iš naujo permastyti savo orientaciją Afrikos šalių atžvilgių, siekiant sukurti e, laisvos prekybos zoną, tam tikrą muitų sąjungą ir kelti savo klausimą, ar tai yra įmanoma dabartinėmis sąlygomis. Ir, <clears throat> jeigu um, tai yra įmanoma būtų pasiekti ilgalaikė perspektyvoje, tai kokiu veiksmu turėtume imtis uh, trumpu ir vidutinės trukmės laikotarpiu. Taigi galbūt e, vis tik tai reikėtų ir mums e, labiau atsižvelgti į skirtingų Afrikos šalių e, įvairialipiškumą. prisimenant neseną mūsų vizitą Pietų Afrikoje, ypač e, apsilankymą įvairiose gamtinių išteklių gavybos įmonėse, e, taip pat turėtume numatyti iš ES pusės tam tikras e, privalomas priemonės, nes BASF koncerno veiksmai Afrikoje kitų šalių iš tiesų neprisidės prie rimtesnių pokyčių. Manau, kad e, reikėtų prisimti privalomus įsipareigojimus ir taip pat glaudžiai derinti tarpusavį nacionalinės strategijas. Ačiū pirmininkė. Aš palankiai vertinčiau sieki užtikrinti laisvą priekybą, atsisakyti kliūčių su Afrikos šalimis prekiaujant, taip paskatintų investicijas naujų darbo vietų kūrimą e, ir padėtų įveikti skirtumus e, Afrikos kontinento viduje. Tačiau tas e, lojalumas ištikimybė savo genčiai ar <clears throat> tam tikrai regioniai teritorijai juntama labai stipriai, nesvarbu, kokie Afrikos šalyje apsilankytumėte. Na, pokalbiai e, e, apie muitų sąjungą e, man tikrai nėra priimtini. Ir aš tikrai nenorėčiau, kad Afrikoje būtų kuriama nauja Europos sąjunga. E, reikia gerbti šalių suverenumą, todėl turėtume labai atsargiai e, tą savo darbo tvarkę bandyti įgyveninti, kurdami Afrikoje arba siekdami kurti ES tam tikrą atitikmenį, nes tai sukeltų dar daugiau problemų nei yra dabar. Nepaisant to, aš pritariu pastangoms skatinti laisvą prekybą, investicijas, kurti darbo vietas, nes uh, tokie veiksmai sumažintų migracijos e, mastą, tačiau turime gerbti demokratijos principus ir e, nacionalinių valstybių sienas. Pirmininkas, ačiū. Aš savo ruoštų dar kartą noriu paklausti, e, ko, kokį konkretų statusą turi ta ES ir Afrikos laisvos prekybos zona. Kovo mėnesį manau, kad sutarėme dėl to, kad e, konkrečios detalės tikrai nėra aiškios. Taigi noriu pak paklausti, kada tikitės, kad e, toks susitarimas e, dėl laisvos prekybos prekiamis ir paslaugomis taps tikrovė Afrikoje. Ar jūs manote, kad laisvos prekybos zona tarp Ruandos ir Pietų Afrikos yra gera mintis. Ir e, e, kokia čia būtų sąsaja su ekonominės partnerystės susitarimais, nes Vokietijoje vienas veikėjas teigia, kad e, e sukūrus e, E, laisvos prekybos zoną tarp Europos ir Afrikos reikia atsisakyti ekonominio bendrabiavimo susitarimų, e, dabar galiojančių ir naujų nepasirašinėti. Kaip pakomentuotumėte šio veikėjo pasisakymus? Ačiū už užduotus klausimus. Aš norėčiau iš karto pabrėžti, kad e, Junkerio pareiškimas uh, turi būti įvertintas kaip e, ilgalaikės perspektyvos vizija. Šiuo metu mes nepradedame jokių dėrybų tokio tarp kontinentinio susitarimo, nes e, jam reikalingos e, iš ankstinės sąlygos, kurias pirmiausiai turi išpildyti Afrikos šalis, tarp žemyninė laisvos prekybos zona dar yra toli gražu nesukurta, reikia skatinti integracijos procesą ir e, regionų viduje, nes kai kurie regionai yra pažangesni už kitus. Taip pat e, e, kyla klausimas, ar Afrikos šalis ir regionai pripažintų Afrikos Sąjungos koordinuojantį vaidmenį šiame procese. Taigi e, šis pareiškimas yra e, daugiau e, vizija ir ekonominio Ekonominės partnerystės susitarimai yra šios vizijos, šios strategijos sudėdamoji dalis, siekiant užsibrėžtų tikslų, sukuriant tam tikrus bendradarbiaujančius regionus, gerbiamoji Marija Arena, pagristai jūs pastebėjote, e, kad su Sadek regionu ekonominio bendarbiavimo ekonominės partnerystės sustarimas pasirašytas yra vienintelis, tuo tarpu e, kiti regionai, kurie apriepia, pavyzdžiui, keturias Afrikos valstybės, neturi tikro regiono, tai veikiau tik tai tam tikro subregiono statusą. Turi šiuo metu mes svarstome galimybę išplėsti šių susitarimų taikymos rytį investicijoms. E, intelektiniai nusavybė kitoms sritims Afrikos žemyno integracija tikrai nėra ES skatinamas procesas, jis skatina pačios Afrikos valstybės ir jos savarankiškai priima sprendimus, niekino nevadovaujamos, mes tik remiame šį procesą pasitelkdami savo prekybos priemonės, tokias kaip laisvos prekybos susitarimai ekonominio e, bendarbiavimo, ekonominės partnerystės susitarimai, siekime bendrų tikslų kartu su Šiaurės Afrikos šalimis. Mes e, e, įgyvenindami bendrą strategiją santykiuose su Afrika tik iš dalies skatiname darbo vietų kūrimą, investicijas ir mes ir toliau E, ketiname pasitelkti kitas europinės priemonės, e, tokias kaip e, tvaraus vystimosi tikslai. Turiu pasakyti, kad susidurėme su rimtais iššūkiais ir pačios Afrikos viduje, ar bus įgyvendinta, sukurta Afrikos laisvos prekybos zona čia irgi dar yra didžiulis klausimas e, <clears throat> prieš e, pradedant in, imtis veiksmų tarp žemyninių lygmenių, pirmiausiai Afrika turi sukurti savo laisvos prekybos zoną savo žemyno viduje. Komisijos pirmininkas Junkeris iš tiesų savo kalboje turėjo omenyje labai ilgalaikę perspektyvą. Ačiū. Okay, and the assessment on the... Įvertinimas dėl konkrečios situacijos, dėl Afrikos darbo, tai santykiai tarp laisvos priekybos, partnerystės sutarčių. The con uh, the concrete... Konkreti situacija dėl Afrikos laisvos priekybos erdvės yra tokia 49 valstybės pasirašė iš 5 55 valstybių. Svarbiausias būtų Nigerija, Tanzanija, dar nepasirašytos ir svarstoma, ar, ar jos pasirašys tą sutarimą ar ne. Kai kurios valstybės jau ratifikavo jį ir siekis buvo iki šių metų, kad 22 valstybės būtų ratifika, ratifikavusios tą sutarimą, tai reiškia, kad tuomet laisvos prekybos erdvėje įsigaliotų, tačiau dar tai neįvyko, reikės daugiau laiko. Yra dar daug klausimų, dėl kurių turi būti deramasi tam, kad laisvos priekybos erdvė pradėtų veikti. Tai yra, pavyzdžiui, regiono taisyklės, prieiga prie rinkos produktų neįtraukimas, siekis yra liberalizuoti Afrikos priekybos didžiąją dalį, tačiau prekes, kurios patenka tos 10 procentų dėl jų dar nesidėrėta Taigi, sakyčiau, dar viskas yra vystimos etape. Per artimiausius mėnesius ir metus pamatysime, kiek sparčiai tie procesai judės į priekį. Tiesa, dar pamiršau vieną klausimą dėl proceso po kotonų. Tai yra du atskiri procesai, tačiau tarpusavio susiję taip teisingai ir pradėjome dėrybas su AKR grupė Kar pas praeitą gegužę nusprendė laikytis iš vien kaip darybinė grupė. Ir mes galvojame, kad tai būtų regioniniai ramšiai, tokie Afrikos, Karibų jūros ir Ramio vandenino. Trečia klausimas dabar, kaip patys regionai iš savo požiūrio taško tai vertina. AKR įgaliojimai kaip po tokie mini galimus regionius ramščius ateityje. Mūsų tikslas yra pradėti dėrybas šiuo klausimu 2019 metais, tai pirmas žingsnis būtų AKRS, tas visas skėtis, o po juo jau tie regioniniai ramščiai būtų tarpusavė susiję. Tie regioniniai ramščiai aišku, mm, jau yra regionų rankose, ES dėrėsis su tomis regionų grupėmis, e, siekdama, kad e, na, jie pradėtų dalyvauti, įsitrauktų į šitą procesą. Labai ačiū. Ilgalaikio laiko tarp perspektyva, taip suprantu. Sugryšime tada prie tų klausimų vėliau. Mm, Kita, toliau 18-19 darbo tvarkės klausimai, tai yra um, samnoškas partnerystės sutarimas tarp ES ir Vietnamo socialistinės respublikos um, dėl miškų teisės įgyvendinimo valdymo ir priekybos, kad neteisėta mediena net keliautų į ES. Heidi Hautila yra mūsų pranešė. Ačiū. Taip. Nežinau, kiek dažnai es esate girdėję apie medienos plovimą. Vis girdime apie pinigų plovimą, bet medienos plovimas irgi tokia svarbi savoka. Galbūt mm, girdėjote ir, ir špygel gal skaitėte didžiulį straipsnį dėl e, Pietų Azijos medienos plovimo. Uh, E, neteisės priekybos. Ir iš tikrųjų e, Vietnamas yra labai svarbus kanalas, per kurį keliauja mediena iš Piečiazijos ir e, medienos importas iš Kamerūno, Kambodžos, netgi Laoso iki kolosas nebuvo uždraudęs eksportą, keliavo per Vietnamą į ES, Kiniją, Japoniją. Vietnamas ir ES spalio 19 pasirašė savanorišką susitarimą tam, kad būtų galima sustabdyti nelegalius medienos srautus iš Vietnamo, daugiausiai ES, bet, na, galbūt jai pavyktų ir į kitus regionus. Pasirašymas tik tai pirmas žingsnis labai ilgame kelyje. Esu tikra, kad mes kaip parlamentas atidžiai stebėsime, kaip bus toliau dirbama nuo pasirašymo iki ratifikavimo tą savanorišką partnerystės sutarimą tarp es ir Vietnamo. Ir, ir, iš tikrųjų labai svarbu, kad m, mm, Vietnamas galėtų pradėti flekt e, licencijas naudoti tam, kad medienos importas į ES visas būtų teisėtas, kad būtų tuo pasirūpintas, procesas turi būti sėkmingas. Uh, Aš noriu pabrėžti viso šio darbo a, tokį procesą procesinį gal pobūdį. Pagal savanorišką partnerystės susitarimą valstybė įsipareigoja pati e, taikyti tokią politiką, kuri garantuotų, kad neteista mediena nebūtų eksportuojama į kitas valstybės, ypač ES. Ir čia beje labai yra įdomi sąsaja su um, priekybos susitarimu, apie kurį um, buvo kalbama čia. Ir uh, pranešėjas Manas Zahradil tikrai puikiai žino tuo, tą sąsają Tvaraus vystimosi skyrius visas prekybos susitarimai yra didžiulis ir tiesioginė nuorada yra daroma į savanoriškos partnerystės susitarimą. Aš perskaitysiu tą skyrių. Kiekviena šalis stengsis propaguoti e, politiką, kuri leistų užtikrinti, kad mediena būtų parduodama iš tvariai užaugintų ir e, nukirstų miškų ir ta, tas apimtų, aišku, įstatymus dėl e, teisėtų miškų kirtimo ir naudojimo, taip vadinamos flegt sistemos. Iš tikrųjų, turiu pasakyti, kad su šiuo savanorišku partnerystės sustarimu, aš tikiuosi, per artimiausius keliarius metus iš tikrųjų užtikrinsime, kad būtų flekt licencijos taikomos visam medienos eksportui iš Vietnamo į ES. ES ragina užtikrinti daug geresnę valdyseną įvairiais būdais šioje valstybėje, tai yra Vietname. Mes dar nesame matę tokio didžiulio pilietinės visuomenės įsitraukimo Vietname į šiuos procesus ir, ir tai yra tikrai labai svarbus, tai šis pirmasis žingsnis, tai yra e, savanoškos partnerystės sustarimo pasirašymas, yra didžiulis reikalavimas švalyti korupciją, sutvarkyti korupciją, ypač dėl um, muitinių darbo, kas yra labai svarbu, kalbant apie medienos eksportą, ypač kai tai atkeliauja iš uh, Kambodžos šaržas, pavyzdžiui, Vietnamo. sakyčiau, kad reikėtų pritarti rekomendacijai dėl savanoriško partnerystės susitarimo kartu su e, palydint tą pritarimą mūsų rezoliucijai. Ir mano mintis, mano pasiūlymas jums, kolegos, būtų toks. Sakyčiau, reikėtų nustatyti tam tikrus reikalavimus, tam tikrus standartus, kurie būtų taikomi šiam laikotarpiu nuo pasirašymo iki ratifikavimo. Tai yra, kas Europos parlamentu būtų lemiamos sąlygos uh, kaip mes stebėtumėm savanorišką partnerystės susitarimo gyvenimą. Nes iš tikrųjų flegt licenzijų įvedimas bus per deleguotą aktą galiausiai apibrieštas. Taigi aš manau, kad kalbame apie labai įdomią priemonę. Ji veikia jau Indonezijoje. Indonezija yra pirmoji, kuri pritaikė FLECT licencijas, bet dar manau, kad visa eilė valstybių yra mm, šiame kelyje ir matome, kad iš tikrųjų tai turi didžiulį gerą poveikį visam tvarumui ir priekybai think... Labai ačiū ir kadangi jūs iš Suomijos, manau, kad tikrai esate kompetitinga spręsti miškų, miškų valdymo klausimus visi visame pasaulyje, Suomija garsėja. Tai bet garsėjame ir miškų kirtimais. <laughs> Eh, Marija Reda. Marija Reda. Merci, merci. Ačiū, labai ačiū pranešėjai už atliktą darbą. Bendrai vertinant, galiu pasakyti, kad mes pritarėme mm, tiems argumentams, kuriuos Heidi pristatė. Aišku, mes remiame savanoriškos partnerystės susitarimą su Vietnamu, kadangi tai e, labai smarkiai prisidės e, prie kovos su neteisėtų miškų kirtimu ir Taip pat, aišku, pranešėjas siekia gerinti miškų valdymą ir ypatingai reikia atkreipti dėmesį į socialinę dimensiją. Reikia nepamiršti, su kokiais iššūkiais susiduria smulkieji e, miškų valdytojai, perdirbėjai ir m, tikrai reikia galvoti, kiek nuostatos bus efektyvios. Ir kaip ponia Hautela e, sakė, iš tikrųjų Vietnamas yra svarbi valstybė, m, e, galvojant apie tranzitą neteisėtai nukirstos medienos iš kaiminių kaiminių valstybių, pavyzdžiui, Kambodžos ir, ir taip toliau. Aišku, reikia sieti šį darbą su, uh, dėl savanoriškos partnerystės susitarimo su Vietnamu, su kitomis rytimis, su kitais susitarimais, uh, kas dėl ko buvo balsuota Europos parlamente, pavyzdžiui, kai buvo minėta, mm, pavyzdžiui, priekybo, laisvos priekybos susitarimas ES Vietnamas, kur bus liberalizuota priekyba medienos gaminiais nuo pat to momento, kai tik tai sutarimas įsigalios. Ir todėl tikrai labai svarbus yra tas skyrius e, dėl e, medienos, tvaraus vystimosi, bet tikrai tos skyrius nepakanka, nes tas nuostos neprivalomos ir, ir atsižvelgusi tai, ką mes darome šioje srityje, tikrai ne, toli gražu to nepakanka, reikia konkretesnių priemonių, kurios būtų privalomos Vietnamui ir kad Vietnamas iš tikrųjų laikytųsi visų priekybų, tai, e, priekybos nuostatų. Pranešė apie tai kalbėjo ir daug NVO taip pat pabrėžė, kad yra daug labai neteisėto darbo jėgos naudojimo iš Kambodžos ir, ir tą reikia irgi turėti omenyje. Galiausiai dar vienas labai svarbus neteisėtos um, medienos uh, prekybos operatorius, tai yra Kinija, Japonija, būtent galvojant apie šį Azijos regioną. Būtent tai aktualu, kai kalbame apie tą, taip vadinamą medienos plovimo procesą. Japonijoje yra siekiama pagerinti situaciją, um, kovojant su neteisėtų medienos prekybos kirtimų pardavimų valdymas yra stiprinimas, tačiau Europos komisija atliko tyrimą dėl naujo įstatymo, vis tik tai 25 procentai subjektų nebuvo patikrinti, ar iš tikrųjų jų mediena yra teisėta Japonijoje. Taigi, galvojant apie mūsų priekybos sutarimą su Japonija, mes turime būti itin budrus dėl med neteisėtos medienos importavimo į šią valstybę valstybę, e, turint omenyje, kad iš tikrųjų atsiekamumas Japonijoje šiuo metu yra dar negarantuotas. Madame... Ačiū, panė Lalond. Merci, monsieur président, chers collègues. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Visų pirma, noriu padėkoti Heidi Hautalai už jos darbinį dokumentą. Tikrai remiu jos rekomendacijas. Um, flekt nuostatos. Uh, rodo, kad galima derinti ir aplinkos apsaugą, ir priekybos nuostatas, apimti visas rytis. Miškų sektorius yra labai svarbus Vietnamui. 44 procentai šios valstybės yra padengti miškais ir tai labai svarbus ekonomikos pajamų šaltinis. Todėl būtina galvoti apie tvaresnį miškų valdymą ir šis susitarimas leis tai padaryti. Tačiau m, aš

prisijungiu prie to, ką kolegė Heidė pasakė, kad reikia būti budriems, kad iš tikrųjų e, realistiškai e, galvotume apie šio sutarimo gyvenimą. Svarbu būtų kalbėti apie geros praktikos pasidalymą tarp valstybių, kurios jau įgyvena tokį susitarimą Azijoje. Taip pat reikia turėti omenyje, kad Kinija tai yra valstybė, kuri ribosi su Vietnamu, tikrai yra labai paliesta to e, neteisėto neteisėtos medienos procesų. Ir todėl reikėtų galvoti apie tokių nuostatų išplėtimą į pasaulinį lygmenį. Ir be to reikia žiūrėti, kai ar tinkamai yra prižiūrimi ir subrangovai, ypač kai eina kalba apie trečiasis valstybės, kad nebūtų kažkokių tai spragų, galvojant apie šių nuostatų įgyvendinimą. Ačiū, Anne Marie. Dank u wel, voorzitter. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti poniai Hautal už parengtą darbinį dokumentą. E, turiu kelias pastabas su juo susijusios. E, jeigu norime prekiauti su Vietnamu, tai e, reikia tą flekt licenzijų sistemą taikyti tam, kad <clears throat> Vietnamas laikytųsi deramos, e, deramo apdairumo principo. Nes Vietnamas e, importuoja nelegaliai medieną iš Kambodžos ir tam reikia užkirsti kelią. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į visuomeninių organizacijų vaidmens e, didinimą, uh, įgyvendinant e, e, flekt susitarimus, nes e, deramo apdairumo principo taikymas turi būti kontroliuojamas ne tik iš ES pusės, tačiau taip pat ir paties Vietnamo viduje. Parlamentas turi gauti pakankamai informacijos apie šį sustarimą. Ačiū. Ačiū. Dabar steiksiu žodį komisijos atstovams. Astrič Šumacher, e, jis yra e, tvaros vystimosi, ji skiriaus vadovė. E. Ačiū pirmininkė, labai smagu buvo klausytis diskusijų, jau sutarėme dėl to, kas jau buvo pasakyta. Galbūt reikėtų pabrėžti tai, ką pabrėžė ir pranešėjas, kad Vietnamas yra e, priekybos mediena vienas iš svarbiausių partnerių jo veikla auga, taip pat ir importas ir eksportas per pastarosius metus importuoja medieną iš 80 šalių, gal net ir daugiau eksportuoja į pagrindinės rinkas, kaip jau buvo minėjo JAF, Japonija, ES, Kinija. Bet jeigu teisingai e, tą susitarimą sudarysime, tokiu atveju šis susitarimas tikrai e, turi potencialo e, pasiekti nemažai rezultatų dėl šios prekybos, atsius asocijuot, su asocijuotais partneriais. Man atrodo, tikslai labai aiškus, tai galbūt nereikia detaliai jo aptarinėti, tik sureaguosiu keletą komentarų, kurie buvo padaryti. Visų pirma, kad regioninės perspektyvos svarba yra tikrai labai svarbi, nebuvo pakankamai pabrėžta. Iš tikrųjų dirbame su Vietnamu, kaip ir rodo šis susitarimas, taip pat ir e, kaiminėse šalise, dirbame su Tailandu, Laosu, taip pat Malazija ir Mianmaru. E, skirtingas yra pažanga su skirtingomis šalimis, bet svarbu yra tai, kad Vietnamą irgi palaikome, paremėme per kitas šalis. Tai yra teisėtumo stebėsena vyksta e, tose šalise, į kurias importuoja, e, tiksliau, iš kurių importuoja ir Vietnamas. Mums tai yra labai svarbus, mes diskutuojame situaciją su Vietnamo institucijomis, jie tikrai e, suvokia tą darbą, tą poveikį, kurį jie daro aplinkai, tai yra aplinkos tyrimo agentūra irgi e, situaciją nagrinėja dabar su Kambodža, diskutuojame e, šią temą ir imamės tam tikrų žingsnių. Bet labai svarbu yra tai, Ir e, pana Hausela jau pasakė, kad proceso tai yra pradžia. Dėl suratifikavimų Vietnamas e, stengiasi um, e, užsukurti prekybos medieną užtikrinimo sistemą. Ir ši sistema galbūt pradės veikti tik po poros metų, bet ji turėtų garantuoti prekybos medieną teisėtumą ir Europos Sąjungoje. Ir ponė Miner irgi paminėjo, kad ta tikrinimo sistema e, gero darbo yra labai svarbi. Ir taip pat mes e, pritarėme pranešėjui, kad tai neturėtų būti tik tai e, darbas vardan darbo, tam, kad susidėtume varneles. Šio viso proceso metu reikia įtraukti ir pilietinę visuomenę, tam yra ir nebloga pažanga jau padaryta ir norime integruoti Vietnamą į medienos gamybos pramonę, bet visuomenė irgi turi būti e, supažindinta su teisėtumo sistema, tikrinimo sistema, ties tuo dirbame. E, Ir mes kartu su vietnamiečiais norime vertinti, kad sistema būtų pakankamai stipri, kad galima būtų uždavinėti licenzijas ES rinkoje ir tada pateiksime deleguotą į aktą jūsų kontroliai, peržiūrai. Taip pat reikėtų dirbti su pagrindiniais importuotojais - Kinija, Japonija, JAV. Mūsų dialogas vyksta su visais jais, ypač su Kinija, dvišalio bendradarbiavimo uh, mechanizmas, taip pat galvojame ir apie tai, kiek medienos gali pirkti Kinija, tai teisės aktus tikrai labai glaudžiai nagrinėjame. Norėtume, kad kai kurios priemonės būtų teisiškai privalomos, dabar yra per ankstyva stadija dėrybų, mes derame su Japonija, Nenoriu čia būti naivi, bet savanoriškos priemonės e, Japonijoje yra labiau gerbiamos ir jų labiau laikomas negi kitose pasaulio šalise. Taigi pažiūrėsime, kaip viskas bus, bet e, e, būtent ta tauta tikrai labai laikosi savanoriškų priemonių. Aš tikrai visus paskatinčiau paremti šį susitarimą, nes tai mums padės kovoti su neteisėta prekyba labai stipriai. Dėkoju, Haidė. Žodis jums. Dėkoju. Aš labai tikrai dėkoju už visus komentarus, kuriuos pateikė šešėliniai pranešėjai. Negaliu e, nepadėkoti komisijai, nuveikė nuostabų darbą ir tikrai e, Reikia bendradarbiauti su generaliniu plėtros, aplinkos, prekybos direktoratu ir mes tik galime skatinti dar geresnį koordinavimą su e, institucijom, bet generalinis aplinkosaugos direktoratas veikia labai gerai. Bet kalbant apie gerąją praktiką, Patricija tikrai yra teisi, sakydama, kad reikia tos gerosios praktikos E, ir tą rezoliuciją irgi reikia įtraukti. Anmarie, jūs pateikėte svarbu, e, svarbę pastabą dėl Vietnamo teisės aktų, kurie nėra pakankami, kad užkirstume kelią neteisėtos medienos prekybai. Ir tai yra vienas iš svarbiausių tokių punktų ir komisija tikrai tą pabrėžia labai. Ir taigi mes turime suvokti, kad Vietnamas norės e, tikrau, tikriausiai traukti visišką draudimą, kad neteisėta mediena negalėtų patekti į Vietnamą. Šiuo metu to, tai nevyksta. Ir taip, taip pat, ką daryti su jų esama neteisėta mediena. E, taip pat e, faktų aptikimo misija turės vykti sausio mėnesį, nes aš manau, kad labai svarbu uh, tą bus padaryti. Reikia įtraukti visus suinteresuotas pusės, reikės po kalėdų tikriausia e, dar kartą e, tą panagrinėti. Tikrai labai dėkoju, kad e, komitetas pateikė rezoliuciją, nes būtent tik taip tikriausia galėtume nustatyti tam tikrus lyginamosius rodiklius. Žinau, kad kai kurios uh, nevyriausybinės organizacijos teigia, kad e, nereikia to, nes jau ir taip viskas yra, bet jau kaip ir komisija sakė, tai yra tik tai kelio pradžia. Ir tas kelias bus tikrai labai įdomus, man atrodo, ir tikrai e, nemažai poveikia padarys ir pasaulio miškams, ir visai šaliai. Taigi mes vėl esame, taip sakant, e, einame tuo keliu. Mes sugrįšime prie to klausimo sausio mėnesį komitete geros kloties ir kelionėje į Vietnamą. Tuo baigėme 18-19 punktą, o 20 darbo atvarkės punktas yra kartu su DEVE komitetu ir PHS 4B 001 salėje. 4B 001. Prašome visų dabar pereiti į tą patalpą. Thank you.